Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Ponios ir ponai, prašom prisisekti saugos diržus, reikia kipti darbą. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ladies and gentlemen, it's possible to take seat. Ponios ir ponai, e, pirmininkas jūsų visų prašo susėsti, nes reiktų pradėti laiku. Wir haben heute Nachmittag ein sehr kompaktes, aber hochinteressantes. Šią popietę mūsų laukia labai temta, tačiau nepaprastai įdomi programa. Kalbėsime daugiausia apie mokslinius tyrimus. Prieš pereidami prie konkretaus projekto trečiajame popietinės darbo tvarkės klausime, pirmiausia aptarsime reikalus E, bendriau, kadangi norime daugiau sužinoti, kokia yra situacija, kokia yra pažanga padaryta. Taigi devintas darbo tvarkės klausimas - Europos inovacijų ir technologijų institutas. Norime e, pasikeisti nuomenis e, su vykdomuoju direktoriumi ir Europos inovacijų technologijų institutų direktoriumi. Noriu pasveikinti direktorių poną Ronald De Bruin, profesorę Martin Ritter, profesorę Martin Ritter ir, ir taip pat pasveikinti poną Diego Pavijan. Susitarėme, kad kiekvienas iš keturių prelegentų gaus po 10 minučių. Nors atrodo, kad tai yra pakankamai ilgai, tačiau vis dėlto reiks pakentėti. Todėl dabar žodį norėčiau suteikti ponui Ronald De Bruin. Aišku, visus nuoširdžiai sveikinu pas mus atvykus. Tai yra projektas, kuris iš pradžių susilaukė daug prieštaravimų, tačiau dabar susilaukė vis daugiau paramos. Taigi prašom, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už kvietimą paaiškinti, ką veikia Europos inovacijų ir technologijų institutas ir kokias partnerystės mes plėtojame. Nu, pasižiūrėkime, ar technologijos tikrai jau yra tokios patikimos, sako kalbantysis, kaip kad apie jas kalbama. Taigi, iš tiesų, kodėl atsirado institutas? Europoje tikrai kokybiškai vykdomi moksliniai tyrimai, tačiau dėja Europa atsilieka diegdama išradimus ir ne visos inovacijos labai greitai atsiduria rinkoje. Todėl šią spragą mūsų veiklos naudojasi JAV, Kinija ir kiti. Mūsų institutas yra pirmoji europinio lygio iniciatyva, kuris suburia taip vadinamo žinių trikampio visas pusės. Ir tai yra verslas, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra ir aukštojo išsilavinimo sritis. Važiuoju, visos bendruomenės yra suburiamos į vieną vietą ir visi trys veikėjai dirba, kad būtų padidintas verslumas Europoje, kad būtų užtikrinta, jog kitos kartos verslininkai <clears throat> turės tinkamų įgūdžių. Taigi žinių ir inovacijų bendruomenės arba KIKS sutrumpintai. Kas tai yra? Tai yra labai integruotos, kūrybinės ir um, aukščiausių standartų siekiančios autonominės partnerystės. Kas yra tie partneriai? Ir ko jie siekia? Pirmiausia, tai yra kelios rytis. Klimato kaita, E, energetika ir laboratorijos. Kas būdinga KIKS? Jos remiasi ir veikia taip vadinamais e, bendrais įsidėstimo centrais. Jos veikia vienoje ir to pačioje vietoje. Ir jeigu pažiūrėsite į žemėlapį, tai pamatysite, kad geografinis pasiskirstimas tokių centrų nėra labai platus ir yra dar kur padirbėti. Ką iki šiol nuveikėme? Mes sakome, kad veikdami ir bandydami praktiškai mes per dviejus metus sugebėjome sukurti savo organizacijos struktūrą, valdybą ir kas dar labai svarbu, sukūrėme kiks trejas partnerystės kurios sudarė septynių metų partnerystės susitarimus. Tie susitarimai apibrėžia ilgalaikius prisimtus įsipareigojimus, kuriuos prisėima institutas ir KIKS. Be to, taip pat kartu su KIKS pradėjome diskusiją dėl verslumo įgūdžių plėtojimo švietimo sistemoje. Keletą žodžių todėl apie švietimą. Anekdotinė tokia situacija. Budapešte prieš porą savaičių lankėsi grupė studentų ir mes paklausėme, kas iš jūsų mokosi tam, kad gautų darbą. Studentai pradėjo juoktis. Mes pagalvojome, kad keistai paklausėme. Tada paklausėme, o kas iš jūsų mokosi dabar mokosi tam, kad ateityje kurtų naujas darbo vietas. Ir jie suglumo. Jie apie tai negalvoja. Taigi, jeigu galvojame apie verslą, tai prieš porą savaičių IMT vienas iš direktorių lankėsi Budapešte ir jisai sakė, informacinės technologijos ir visa kita, ir mūsų įmonė yra tik tam, kad kurtume verslą. Štai kokia mintis vyrauja Europoje. Aš sakiau, kad mes mokomės dirbdami. Ir aišku, minėjau pasirašytą septyneriems metams sutartį su KIKS. Kita vertus, mes rengiame ir savo strateginę viziją iki 14 ir po 14 metų. Aišku, daug kas priklausys nuo būsimosios finansinės perspektyvos. Mūsų valdyboje, be KIKS ir komisijos mes rengiame strateginę inovacijų darbo atvarkę. Paaiškinsiu truputį vėliau, kas tai yra. Ir šis dokumentas iki birželio pabaigos bus galutinai visiškai parengtas ir paduotas komisijai įvertinti. Tada įvertinus mes turėsime savo inovacijų darbo atvarkę ją pristatysime ir parlamentui, ir tarybai iki metų pabaigos. Vienas iš pagrindinių dalykų, ko mes turime siekti, tai yra supaprastinimas daugelį sričių. Mes gyvuojame neseniai, mes aišku, kaip jau minėjau, nedaug dar pasiekėme, bet sugebėjome pasiekti, kad būtų šiek tiek pakeistos finansavimo taisyklės, kad būtų patvirtintos um, aiškios sumos ir bendras tarifas, kurie būtų taikomi nuo 12 metų. Todėl supaprastinimo darbas yra mums labai svarbus reikalas. An autonomous institute, the first in its kind in Europe, but at the same time make... Mes be kita ko siekiame ne tik kurti kažką naujo, bet ir pasinaudoti egzistuojančiam galimybėm, na, kad ir dotacijos, kuriamis galima naudotas pagal finansinį reglamentą Turiu pasakyti, kad finansinis reglamentas numato šiokias tokias laisvas galimybės, bet galimybė laisvai veikti nereiškia, kad, tai, kad galima paprastai veikti. Ir mes komisijai bandome įrodyti, kad tai, kuo mūsų institutas susima, tas pats turėtų būti taikytina ir visose srityse mums. Kitaip sakant, lankstumas ir paprastumas turėtų būti užtikrinamas, nes dabartiniu, dabartiniu metu EIT vis dar yra dotuojanti institucija. Aišku, mūsų teikiamos dotacijos labai menkos, bet mes duodame pinigų ne tik išradimams, ne tik moksliniams tyrimams, bet ir tam, kad būtų mokomasi vieniems iš kitų. Mūsų darbo planai, kita vertus, numato ir kitokias funkcijas mums. Būtent, kad mes sugebėtume investicijas paversti verslumu. Ir tai reiškia kad visas mūsų darbas turi būti nukreiptas tam, kad visuomenės iš mūsų daromų investicijų gautų kaip galima daugiau naudos. Todėl valdyba nuo 14 metų galvoja apie visai kitokio etapo investicijas. Now, with this role in mind over Taigi, atsižvelgiant į mūsų investicijų viziją ir atsižvelgiant į tai, kad mes teikiame dotacijas, visiškai darosi aišku, kad reikia keisti ES finansinį reglamentą. Reikia galvoti ne tik apie dotacijas, bet apie kreditus, paskolas ir kitokią paramą projektų vidimui. Ir noriu paminėti, kad EIT valdyba neseniai, padedant Europos komisijai, sukūrė EIT fondą. Jo vienintelis tikslas - padėti EIT ir KIKS telkiant privataus sektoriaus lėšas. EITF valdyba neseniai rinkosi į posėdžius keletą kartų ir pagrindinis posėdžių diskusijų leitmotymas verslumo plėtra ir skatinimas. Keletą kartų minėjau strateginių inovacijų darbo atverkę. Štai rankoje laikau atspausdintą tą strategiją. Kaip matote, dokumentas nėra didelis ir birželio 13 dieną mes jį pateiksime komisijai. Viena iš svarstomų sričių ir tie svarstymai dar nesibaigė, yra investicijų nukreipimo klausimas. Kur verta investuoti? Valdyba laikosi tokios nuomonės. Bet kuriuo atveju svarbiausia, kad būtų investuojama į tris jau veikiančius kiks. Antras dalykas o į ką toliau investuoti? Atsakymas į šį klausimą priklausys nuo vykstančių diskusijų rezultatų, nes valdyba yra pasiūlius, pateikus iš savo pusės pasiūlymų, pavyzdžiui, žmogaus gyvenimas ir sveikata, aplinka, gamyba ir sauga, judumas ir pažangus miestai, na ir taip toliau. Tačiau Mes gerai suprantame, kad e, galimas investavimo sritis dar teks ne vieną kartą aptarinėti, analizuoti, todėl pakol kas mes teikiame lėšas kiks, nors galvojame ir apie galimus kitus veiksmus, bet galvojame apie projektus, kurie duotų naudos ne tik tai nacionaliniu, bet ir tarp regioninių lygių. Kitaip sakant, mes turime ieškoti tokių sričių, kuriuose investicijos duotų postumį verslumui ir graža būtų gana greita. Dar vienas dalykas, kad EIT turėtų stebėti, kokios yra kitose sritise, koks vyksta darbas. EIT turėtų ne tik tai inovacijų, mokslinio tyrimų sritį paremti, bet taip pat ir prisidėti prie bendros europinės aukštojo mokslo erdvės sukūrimo ir funkcionavimo. Dėl kolokacijų centrų labai svarbu žiūrėti, analizuoti sąsajas su kitų sričių projektais, na, kad ir sanglaudos srityje. Taigi, ponia pirmininkė, dar viena mintis, kurią norėčiau pasakyti, ir tai, jau, tai yra paskutinė mintis, kurią norėjau pasakyti, ir dėkui už suteiktą žodį. Ačiū tikrai už labai įdomų pranešimą. Tikrai reikia riboti pasisakymo laiką, kaip įmanoma daugiau kolegų gautų žodį. Dabar žodis Meri Ritter. Frau Professor Ritter. Thank you very much. And, um, thank you very much. Ačiū labai. Dėkuoju, kad pakvietėte mane ir mano kolegas šiandien pasisakyti. Klimato kik esmė yra renkti inovacijas, užtikrinant e, mažiau, mažesnės CO2 emisijas ir nekenkiant klimatui. Mes turime stra parengę strategiją. Šioje labai didelėje srityje, na ir netgi Europoje, nežvelgiant plačiau į kitus pasaulio regionus, matome, kad yra didžiulė įvairovė, remiantis geografiniais skirtumais, politiniais skirtumais, socialiniais skirtumais. Na ir mums pavyko e, didelės narystės dėka didelę teritoriją atspindėti ir tikrai mūsų klimato Kikė yra labai daug puikių narių ir, aišku, vis tiek turėjome dėmesį skirti prioritetinėms rytims. Skiriame keturioms rytims. Pirmiausia, klimato atsparumas ir mažai anglės išskiriantys miestai. 70 procentų CO2 išmetame miestuose į atmosferą. Kita sritis yra pritaikyta vandentvarka. tvarka vandens išteklių tvarkymas tose srityse, kur yra daug vandens ir tose, kur jo trūksta. Ketvirtoji sritis yra CO2 minusinės, nulinės arba labai nežymios gamybos sistemos tokiose gamybos rytise kaip betono gamyba ir panašiai. Ir siekiant 50-ųjų 50 metų tikslų tas yra būtina. Taip pat klimato kaitos vertinimas. Nes jeigu negalėsime vertinti klimato kaitos ir tų matmenų tinkamai pritaikyti, kažin ar galėsime spręsti pačią problemą. Yra žinių trikampis moksliniai tyrimai, universitetai, inovacijos ir švietimas, inovacijos ir versl, verslini, versliškumas yra tie pagrindiniai ramščiai ir, aišku, siūlomos atsiranda naujų bendradarbiavimo galimybių, naujų konfiguracijų. Švietimo srityje yra mokomi klimato kaitos srityje dirbantys verslininkai, yra keičiamasi informacija verslumas. Čia kuriamos platformos teikiant paramą verslininkams, tam, kad verslininkai būtų aktyvesni na, ir galiausiai naujų būdų ieškojimas tam, kad būtų galima surasti naujų galimybių mažiau e, išskirti CO2. Keletas pastabų apie tai. Švietimo srityje numatytos magistrantūros, doktorantūros studijos, taip pat mokymai verslininkams, apie tai papasakosiu vėliau. Tolesnė integracija. Mes įtraukiame verslininkus, pramonininkus, smulkius verslininkus, vietos regioninės valdžios institucijas, universitetus, mokslinių tyrimų centrus ir, kaip sakė kolega, kuriame ekosistemas, kur jie gali susitikti ir dirbti ir kur galime kurti inovacijas. Tai yra tokie ryšių centrai Berlyne, Londone, Paryžiuje, Ranštade ir Ciuriche veikia tokie centrai mūsų projekto atveju. Na, geografinė prasme, e, kur mes veikiame. Čia pirmasis žemėlapis, kurį matėte, yra penki ryšių centrai. Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Niderlanduose ir Junktinėje karalystėje. Na ir šalia to tie geltoni taškeliai rodo, kur yra mūsų regioniniai inovacijų centrai. Tai yra klasteriai, smulkios e, pramonės įmonės, vietos valdžios institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, kurios leidžia mums e, verštis į kitas Europos e, sritis. Emilija Romano, Hesenas, Vengrijoje, taip pat yra toks centras Lenkijoje. Ir West Midlands regione, Junktinėje karalystėje. Mūsų partneriai, kokie yra mūsų partneriai? Turime 20 pagrindinių partnerių ir 50 procentų jų yra iš verslo pasaulio, 50 procentų iš akademinių institucijų, tai yra novatoriškos įmonės tokios kaip Bayer, EDF, DSM, Schiphol oro uostas, GDF Suez ir kitos įmonės dabar kokie mokslinio tyrimų centrai Utrechto universitetas ir taip toliau. Dešinėje čia yra pažymėti šeši regionai, kur yra įkurti regioniai inovacijų centrai. Tuos centrus jungia, tie centrai jungia daugelį partnerių. Yra 65 e, filialai, 32 iš jų yra susijęs su mūsų penkiais ryšių centrais, 35 yra susijęs su regioniais inovacijų centrais. Kaip jau sakiau, juos, juos eina ir smulkios vidutinės įmonės, vietos regioninės valdžios institucijos, taip pat didesnės įstaigos. Apie regioninės inovacijų centrus dar galėčiau pasakyti, kad yra daug tokių vienetų visoje Europoje. Kiekvienas regionas turi savo pagrindinį institut, institutą, na, o po to yra dar vykdomasis komitetas ir to komiteto pirmininkas yra mūsų valdybos narys. Taigi visa tai yra labai glaudžiai susiję su mūsų kiko valdymu. Taip pat e, numatomi bandymai inovacijos srityje ir įgyvendinimo srityje daug yra padaroma ir tai yra puikus indėlis į uh, tą e, kovos su klimato, klimatu darbą. Taip pat yra puikiai galimybė mokytis visą gyvenimą. Mes turime pionieriai praktikoje programą, kurią praeitais metais pradėjome. Yra 59 žmonės, kurie yra dažniau, dažniausiai iš smulkių vidutinių įmonių, kurios, kurie norėjo gauti daugiau patirties, kad galėtų užsimti verslu toliau ir 12 mėnesių jie mokosi trijose savo pasirinktose institucijose, pavyzdžiui, jeigu iš smulkios vidinės įmonės gali pereiti į stambesnę įmonę, mokytis vadybininko įgūdžių, taip pat mokslo, mokslo tyrimų centruose mokytis, e, gauti mokslių žinių, taip pat į vietos valdžios institucijas politinių žinių ir savaitgaliais jie visi kartu susitinka ir pasidalyja patirtimi Taigi jie dalysis tomis žiniomis, patirtimi ir kuria tuos verslininkų tinklus. Taigi, kaip mes dirbame? Mūsų valdyba ir asamblėja ir bendruomenė. Minėjau pagrindinius partnerius ir filialus, kitus partnerius, visi tie pagrindiniai partneriai prisima atsakomybę už mūsų juridinį asmenį. Taip pat e, tie smulkesni partneriai yra nariai, o dar smulkesni partneriai yra tokie kaip stebėtojai. Na ir valdyma, val, valdyba gali deleguoti funkcijas. Yra kandidatų iš tų ryšių centrų ir iš Kiko iš regionių centrų jie atstovauja savo regionams. Kartą per metus visi susibūrė į tą bendruomenę ir rengia metinį festivalį, šventę tokią rugsėjo pabaigoje vyks Budapešte mūsų šventė. Na, tie ramšiai e, skatina verslą ir kolokaciniai ryšių centrai dirba klimato kaitos srityje ir tai yra tokia kaip ir korporacija, asamblėja, valdyba, operacijų direktorius ir po to kiekvienas e, e, ramstis ir kiekvienas e, regionis, regioninių inovacijų centras. Taigi mes vienijame partnerius iš įvairių sektorių Daugiausia dirbame tose pagrindinėse srityse, kurias pristačiau pradžioje. Ir vykdome projektus per tuos ramstis, ramščius, kuriuos aš irgi jau minėjau. Na ir galėčiau iš praeitų metų patirties štai ką pasakyti. Mes daug dėmesio skiriame, kurdami savo struktūras, tuos centrus, tačiau įtraukėme į savo veiklą daug smulkių vidutinių įmonių, kurios mums labai padėjo kuriant politiką, minėjau e, regioninės inovacijos, cent, regioninės inovacijų centrus. Ir taip pat e, magistrantūros ir doktorantūros studentus taip pat įtraukėme į tą darbą. Jie šešias savaitės skiria tam, kad mokytųsi veikdami, darydami, lankosi mūsų kolokacijų centruose. Ir Ten iškirsta paskaitas apie pagrindinius klausimus, po to būrėsi į grupės, gauna duomenis, analizuoja, kuria um, verslą, taip pat gauna konsultacijas apie verslo plėtrą ir darbo grupėse taip pat dirba ir galiausiai po šešių savaičių būna tam, tam tikras konkursas ir du laureatai gauna papildomą finansavimą e, savo pasiūlytiems projektams, vienas komposto kūrimo Ugandoje, kitas elektroninėms transporto priemonėms e, Šveicarijoje. Taigi tai yra tokia kontekst, toks kontekstinis mokymosi metodas ir mes tikimės, kad ir ateityje sulauksime didelio susidomėjimo šiuo metodu. Ačiū. Äh, Labai ačiū. O dabar žodis ponui Diego Pabija. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. Now it's the turn for key. A, ačiū, ponius. Ir ponai, norėčiau pristatyti kiek energiją. Būtent mes siekiame tapti lyderiais tvarios energetikos srityje ir susitelkėme ties šešiomis uh, E, veiklos sreitimis. Tai yra pažangus miestai, pažangus tinklai, atsinaujinančių šaltiniai, švari anglis, e, švari brandolinė energija, cheminis kuras. Taigi, kad ir ką mes bedarytumėme, tai turi priklausyti viena iš šešių, šešių tematinių sričių. Taigi, e, darbo yra tikrai nemažai. Ir vienam iš šių, kiekviena iš šių tematinių grupių vadovauja tam tikras kolokacijos centras, kaip jau buvo anksčiau pristatyta. Taigi 700 milijonų eurų yra skirta projektams. Mes esame įmonė, turime 20 e, akcininkų ir mes dirbame pagal septyniarių metų veiklos planą ir 700 milijonai bus e, e, skirta pirmiesiems ketveriems metams. Ir tai iš principo yra tarsi lyva, kuri turėtų išjudinti visus reikalus. Tai yra papildomi 700 milijonų, kurios e, išskiria mūsų akcininkai. Kad ir ką bedarytumėme, viskas turi patekti tris tikslus. Pirmiausia, arba sumažinti energijos kainą, antra, padidinti e, saugumą, trečia, sumažinti šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijas. Taigi, e, bet kokie mūsų veiksmai turi apimti bent vieną iš tiklų, o dar geriau visus tris. Taigi, jeigu mes sumažinsime 1 procentų energijos kainą šiandien Europoje, tai faktiškai sutaupysime 20 milijardų eurų lyginant su dabartinė situacija. Taigi tie 20 milijardų eurų būtų papildomos lėšos turimos e, pramonės investicijoms arba jas būtų galima skirti gerovės valstybei. Taigi vos vienas procentas reiškia 20 milijardų eurų. Tikrai daug pinigų. Ir mes užsimame trim, tri, tri, trimis veiklomis, būtent švietimas, inovaciniai projektai ir taip pat verslumo skatinimas, įmonių mm, skat, teigimosi skatinimas. Taigi mums, e, mes suprantame novatoriškumą kaip talentų darbą ir talentus reikia rasti švietimo pagalba ir tuomet jau išsimokslinę mm, inžinieriai, gydytojai, mokslo daktarai e, pradės veikti ir galų galiai steigs savo įmonės. Taigi mes vadovaujamės viso gyvenimo, vis, mokymus viso gyvenimą ideologiją. Mes e, norėtumėme, kad e, trečiosios pusės būtų pasirengusios mokėti kiek pinigus, kad pirktų mūsų siūlomas paslaugas. Tai e, pakeičia mūsų situaciją lygiant su to, kas yra dabar, padidina mūsų patrauklumą. Taigi, ką mes šiandien nu, jau esame nuveikę iki 11 metų yra keletas vykdomų projektų. 160 studentų šį rugsėjį e, pradės studijuoti, 650 kandidatų jau pateikė pareiškimus, taigi studentų yra daug norinčių studijuoti mūsų magistratūros programuose. O ko mes esame kitokie? Tai yra tradicinės inžinerijos studijos, priedo verslumo skatinimas, priedos įvairius papildomi mokymai, papildomai e, konkrečios, konkreti praktika verslo įmonėse. Taigi tai yra didelis skirtumas lyginant su tuo, kas yra dabar. 55 procentai mūsų biudžeto yra skiriama technologiniams projektams. Akivaizdu, kad tai yra europinis projektas Iš principo yra 41 eilutė 11 metams ir juos įgyvendins geriausia e, išrinkta įmonė ar projektas. Ir pažymėsiu, kad portfelis yra dinamiškai valdomas, mes siekiame tobulumo. Mes rugsėjį sukūrėme šį veiksmų portfelį e, ir nuo to laiko mes jau nutraukėme tris projektus, jas nepateisino jie mūsų lūkesčių. Tai yra tas ryštas, kurio reikia kiekviena įmonė. Toliau verslumas. Mes e, padedame inžinieriams, mokslininkams e, išmokti verslo kūrimo, verslumo pajėgumų. Mokome rašyti verslo planus ir rasti pirmosius klientus. Visi mūsų, visos mūsų paslaugos yra nemokamos ir mes teikimės gražos jau tuomet, kai jie įkur savo įmonės. Pirmiausia, mes užsiemam, taip pat skiriame mm, einamais projektais, 8 procentus skiriame mes, likusią dalį partneriai Švedijoje, toliau Mes e, skiriame daug dėmesio tinklams ir nemažai studentų studijuoja šioje srityje. Taigi mes e, bandome sujungti tą procesą nenutrūkstamą, būtent švietimas, e, studentai mokosi, paskui gauna žinias, pradeda dirbti ir sukuria įmonės. Taigi mes tengiamės dirbti kaip įmonė. Taigi mes turime akcininkus. Jie įsipareigojimus yra pateikę septyneriems metams ir čia lygiomis teisėmis bendratarbiavimo pramonė, mokslo centrai, universitetai, verslo mokyklos. Ir e, pirmoji lūtė e, rodo, kiek čia pramonės įmonių e, dalyvauja mūsų veikloje, 44 ir pačios įvairiausios įmonės, ne tik didžiosios, bet ir mažos vidutinės, netgi 27 MVI dalyvauja mūsų veikloje. Mes save lyginame su. Mes save vertiname pagal tai, kaip pas, yra pasiekime tikslų. Jeigu uh, nepasiekėme užduotų tikslų, tai investicijų nėra, kaip ir e, kasdienė įmonė, jeigu nėra rezultato, tai žmonės atleidžiami, tai tokia yra mūsų kasdienė veikla ir yra parenkiama tam tikra rezultato pasiekimo lentelė, taigi mūsų veiksmai turi būti vertinami e, pasiekimų lentelėje ir vertiname e, tokius faktorius kaip darbo vietos sukūrimas, novatoriškumas, ir taip toliau. Iš viso 28 eilutės yra mm, pasiekimų lentelėje. Toliau mes dirbame kaip mm, eilinė verslo įmonė, tą aš jau paaiškinau. Na, aišku, mes nesame čia kažkokie vieni dikumoje, taigi bendradarbiavome su ES institucijomis, kaip su Junktiniu mokslinio tyrimų centru, ir mūsų bendradarbiavimo bendradarbiavimas atsispindi šiame grafike. grafike. Būtent mes siekime padėti geriau politikams susivokti, kokia yra mokslinė situacija, su kitais kiek bendradarbiaujame, kaip kad energetika. Ir tokie ryšiai jau užmėgsti bei veikia na, kaip mes bendratarbiame su kitais generaliniais direktoratais yra taip pat svarbu ir noriu pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas vyksta sėkmingai. Ačiū. Ačiū, o dabar žodis profesoriui William Jonko, kuris paskutinis gauna žodį. Prašom. Terwijl de presentatie wordt opgebracht, allereerst, eh, meneer de voorzitter, eh, dank. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti už kvietimą atvykti į posėdį. Na, manau, pirmiausia, labai svarbu pasakyti, kad informacinės technologijos turi tapti realybę. Taip, visą tai jau yra. Yra institutas, yra kiks sukurtos, jau trejata metų, o prieš tris metus mes tikrai negalvojame, kad šiandieną galėsime pasidžiaugti tokiais laimėjimais. Taigi mes veikiame, bet taip pat jūs galite pastebėti, kad mes esame pakankamai neseniai atsiradę, tik praėjusiu metu spalį susikūrėme ir 11 metai yra pirmieji tikros veiklos metai. Dažnai žmonės nesupranta, kaip informacinės ir ryšių technologijos keičia jų kasdienį gyvenimą. Nežinau, kiek kartų naršėte šiandieną po Google naršyklę, tačiau prieš 12 metų tokių naršymų nebuvo, nes nebuvo Google sistemos. Nežinau, kiek jūs skundžiatės, dėl savo pažangių telefonų, išmanių telefonų ir jų baterijų, bet prie 10 metų tokių telefonų tiesiog nebuvo. Nežinia, kiek kartų per dieną jūs išvengiate važiuodami automobilio susidūrimo, nes kai tik tai priartėjate prie pavojingai artimos ribos, automobilis siunčia jums garsinį signalą. Bet prieš dešimt metų tokių įtaisų nebuvo. Jeigu pažiūrėsite, kaip veikia ministerijos, tai jos IRT naudojasi nepaprastai plačiai. Ir mano kolegos sakė, kad jeigu automobilių gamybos pramonė imtųsi tokių pačių inovacijų, tai Mercedes automobilis kainuotų daug eurų. Taigi Mūsų tikslas yra diegti ir skleisti informacinės technologijas. Mes investuojame tokiu būdu į ateities kartas. Ir ne tik tai. Pats mokymasis yra procesas, kuris trunka visą gyvenimą ir nesibaigia. Kur mes esame? Mes veikiame penkiose vietose, kurias matote žemėlapyje. Taip pat turime partnerių Londone, Trentone ir Budapešte. Štai mūsų partnerių sąrašas ir jūs galite pastebėti, kad mūsų kiek dalyvauja tikrai pirmaujančias vietas užimantis pramonės sektorių, pavyzdžiui, ir įmonės Deutsche Telekom, bet taip pat ir tokios bendrovės, kurios gali išlikti, jeigu tinkamai subalansuojami informaciniai ir ryšių dalykai. Ir visos tos įmonės tikrai padeda mums susimti moksliniais tyrimais ir padeda siekiant užtikrinti Europai vadovaujančias pozicijas. Yra kokia mūsų struktūra. Mes veikiame kaip nedidelė įmonė, yra valdyba, kuri vadovauja darbui ir jos funkcijos labai svarbios, nes bet kuriuo atveju visas struktūras sudaro atstovai ir, verslo, ir iš verslo pasaulio, ir iš akademinio pasaulio. Turime direktorius ir nedirektorius, kurie dirba mūsų valdyboje. Kiekviena įmonė turi turėti veiklos planą ir reikia po praėjus savaitėj, veiklos savaitėj pagalvoti, ar viskas yra padaryta. Jeigu mes peržiūrėję metų darbą pamatome, kad įgyvendinome nors 50 procentų visko, tai būnu labai patenkintas. Mes dirbame teminėse sritise, spręsdami visuomenės problemas, tokius kaip judumas, ateities skaitmeniniai miestai ir taip toliau. Ir mes tikrai nesame vieninteliai, kurie dirbame šiuose sritise. Mes vieninteliai dėl to, kad apjungiame paprastus dalykus į vieną sritį - kolokacijų centrai. Kas tai yra? Jie labai svarbus. Mes turime penkis tokius centrus ir net skaitmeninėme pasaulyje tolesni išradimai duoda papildomos vertės ir yra naudingi. Sistema, kurią mes kūrėme, jinai atrodo galbūt labai sudėtinga, bet mes taip veikiame. Pirmiausia, nepakanka turėti idėjų, reikia jas paskleisti, reikia jas paversti realių darbų ir gyvendinti praktikoje. Tik tada bus naudinga. Čia supaprastintas mūsų veiklos schemos variantas. Yra idėjos ir vartotojai. Tai yra du svarbus dalykai bendroje grandinėje. Tačiau idėjos ir moksliniai tyrimai turi būti pagristi turi būti pritaikomi praktiškai. Manau, kad Europoje dar šioje srityje ne viską padarėme. Taip mes turime puikia švietimo sistemas, bet tai nereiškia, kad tos švietimo sistemos leidžia plėsti ir vystyti darbo rinką, o ateityje mes turime užtikrinti darbo vietas. Kai kalbame apie KPI, o tai yra pagrindiniai veiklos rodikliai, nereikia betodariškai jais pasitikėti ir pulti prie jų. Reikia labai gerai apgalvotų veiklos rodiklių. Ir gerai apgalvoti rodikliai yra tie, kurie leidžia įvertinti padarytą pažangą. Tačiau tą pažangą galima vertinti tik tai po maždaug dešimties metų. Na, pavyzdžiui, mūsų studentai tik po dešimties metų galima sužinoti, ar jie tinkamai e, įsidarbino ir ar jų mokymas davė naudą. Dar vienas dalykas Tai yra tas katalizatorius, kuris yra būtinas kiekvienoje veikloje, panaudojant investicijas. Kaip mes darome, kas yra mūsų katalizatorius. Tai yra švietimo sistemos. Ir mes be tradicinės švietimo sistemos mes ją tarsi papildome savo švietimo sistemą, tai yra mūsų katalizatorius, kuris padeda ir ją sudaro du dalykai - mokymas ir pagalba įsidarbinant. Dar vienas dalykas tai yra patentavimas. Labai svarbu, kad visi projektai sukurtų naują intelektinę nuosavybę ir mes vykdome įvairius projektus, kurie leidžia mums patentuoti pakankamai daug naujų idėjų. Patentai yra absoliučiai būtini, jeigu norite kurti savo verslą. Dar vienas svarbis rytis tai yra technologijų perdavimas nes technologijų sukūriama pakankamai daug, bet netiek daug jų yra įdėgiama. Todėl reikalingas dar vienas katalizatorius, kuris padeda įdėkti technologijas. Veiksmai ir veiksmų programos. Yra ilgalaikė programa ir mes ir ją sudaro atskirios metinės programos. Dabar mes rengiame jau planus iki 12 metų. Taigi kriterijai yra labai įvairūs. Ir mes. Uh, analizuojame taip pat ir gautus rezultatus. About... Norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kaip mes e, vienijame pajėgas su kitais vykstančiais projektais. Pavyzdžiui, vyksta konkretus bendradarbiavimas, kai Europos centrinis finansavimas iš tarybos yra susijęjamas su nacionaliniu finansavimu, kuris patenka per nacionalinius e, patenka iš nacionalinių šaltinių. Daugiau informacijos rasite tinklapį. So, ganz herzlichen Dank. Das finde ich. Ačiū. Tikrai labai įdomi informacija. Und, äh, keine lange Vorrede. Wir wollen jetzt die Gelegenheit. Dabar mm, be ilgų užuolankų ir kalbų siūlau galimybę pasinaudoti galimybę užduoti klausimus. Pone Karvalijo, pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti mokslo tyrimų tarybą ir kiek atstovus dėl jų pasiekimų. Tuos projektus sekiau nuo pat jų atsiradimo pradžios savo ankstesnėme darbe. Tai yra novatoriški projektai, nes no, inovacijos yra traktuojamos labai teisingai. Inovacijos yra švietimo, mokslinio tyrimų ir verslo ryšių išdava. Taip pat nepriklausomumas, tai yra autonomiškos struktūros, kas yra labai gerai. Ir dar viena motivacija supaprastintos procedūros yra taikomos kikuose. Norėčiau gauti jūsų nuomonę apie kikus. Mes svarstysime mokslinio tyrimų ir inovacijų platformą ir norėtumėme daugiau gauti informacijos iš jūsų. Uh, ypatingai dėl ne, projektų nepriklausomumo. Ir kokia jūsų patirtis dėl tos struktūros nepriklausomumo? Ar tai jums yra naudinga, kad mokslinė prasme esate autonomiški, bet galbūt dėl to netenkate tam tikros patirties, dėl to, kad negaunate komisijos patirties dėl finansinių elementų ir kitų dalykų? Kitas klausimas dėl supaprastinimų. Pas jūs egzistuoja visiškai kitokios taisyklės, lyginant su standartinėmis mokslo tyrimų pagrindų programos projektais. Ar tai jūs tenkina, nes šį rytį netgi buvo pasirašytos sutartys ir, man atrodo, jos yra perdėm ilgos, nes jūs norite būti novatoriški ir paprasti. Ar jūs manote, kad reiktų išlaikyti atskiras taisyklės, tą pačią struktūrą, kokia yra dabar, ar reiktų supaprastinti visas dalyvavimo taisyklės kitai mokslo tyrimų programai, ar reiktų įtraukti tai suprastinimo procedūrą ir taikyti bendras taisyklės. Tokie būtų mano du klausimai, kuriuos norėčiau užduoti KIK atstovams. Ačiū labai. Yes, thank you. Next. Uh... Ačiū. Ponas Rubikas. No, here. Here. Risa. Riera. Uh -huh. Madame Riera. Gracias, presidente. Es que uh, el señor Rubik también uh, existe, ¿eh? Por eso. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Ieškojame pono Rubiko, bet jo salėje nėra. Tai aš irgi gal tada pradžioje padėkosiu savo frakcijos vardu prelegentams, visų kikų vykdomiesiems direktoriams. Norėčiau padėkoti jiems už tai, kad atvyko ir pasveikinti juos dėl atlikto darbo. Mūsų frakcija mano, kad labai puiku, jog jie šiandieną čia atvyko į mūsų komitetą ir nuostabu, kad galime pasikeisti su jumis nuomonėmis. būtent jūs per tuos pirmuosius institutų veikimo metus ir sukaupėte daug patirties, turėjote išspręsti įvairias e, iškilusias problemas. Kasdienės e, problemas, kurios visuomet atsiranda, kai kažką pradedame kurti. Dėl to jūsų nuomonė yra ypatingai mums svarbi, svarbi parlamentui mes e, suvadinsime labai svarbų vaidmenį EIT ateityje. Pirmasis klausimas yra susijęs su inovacijų technolo, technologijų, inovacijų tarybos struktūra. Apie tai daug kalbėjome, kuomet ji buvo kuriama. Budapešte yra įsisteigusi ši taryba. Ir dabar turime tuos kikus ir aš norėčiau, kad ir štabo ir kikų atstovai pateiktų savo nuomonės, kaip jie vertina e, tarybos darbą ir kai, kokie yra santykiai ir veiksmų derinimas tarp kikų ir pagrindinių instituto tarnybų. Ir taip pat ypatingai būtų įdomu sužinoti, ar nėra kokių tai problemų, nes galbūt tas problemas galėtumėme mes išspręsti teikdami tolesnius pasiūlymus. O dėl strateginės darbo atvarkės inovacijų srityje, apie tai jau šiek tiek girdėjome ir suprantu, kad yra numatytas e, darbų grafikas, tačiau jis šiek tiek stringa. Ir gal būtų įdomu sužinoti daugiau detalesnės informacijos vertinant suinteresuotos menų konferencijos rezultatus. Uh, ar buvo greitai, skubiai susitarta tais visais klausimais, tokiais kaip e, naujų kikų kūrimas. Nėra aišku, ar buvo susitarta dėl mūsų pasiūlymo, gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai. Na, o kiko atstovų pateikti paaiškinimai mums iš ties buvo labai naudingi ir įdomus. Norėčiau pasveikinti Jūs, nes manau, kad vienas iš technologijos, inovacijų technologijos e, tikslų yra pasiekta. Pradėtos naujos įmonės, smulkios, smulkus verslas, smulkios verslo įmonės yra steigiamos, tai yra labai svarbu, bet man rūpi dar ir kiti dalykai. Kiek EIT sugeba mobilizuoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius atitinkamuose privataus sektoriaus ūkiuose, kiek, pram, kiek pramonė prisideda prie to darbo, ne tik finansavimo srityje, bet įtraukiant įmonės, jų darbuotojus į mokslo tyrimų programas. Taip pat norėčiau išklausyti abiejų pusių nuomonės šio klausimu. Tiek pirmininkė, ačiū. Dėkoju. Ponas Grotė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponui Debriun norėčiau užduoti klausimą. Daug paliestų klausimų yra svarbus, yra vykdomi bandomieji projektai ir inovacinės partnerystės ir su tuo susijusios e, komisijos tarnybos, kurios dirba tose srityse. Taigi demografiniai pokyčiai Europą, mat, Europą matome, visuomenė senėja, problemos aštrėja. Taigi, ką jūs numatėte kitai finansiniai perspektyvai, ar šio aktuali tema atsispindės jūsų vykdomose projektuose, tyrimuose. Ačiū. Ďakujem e, za slovo, vážený pán predsedajúci. E, Ačiū už suteiktą žodį. Tikrai labai įdomių pranešimų išklausėme ir mane sudomino štai koks aspektas. Būtent regioninių darbo biurų struktūra. Gal ponė Ritter galės pakomentuoti, ar struktū, šios regioninės struktūros atitinka jūsų preferencijas, norus. Na, aš pastebėjau, kad dauguma centrų yra senosiose valstybėse narėse ar stipriose ekonomikose, kaip, kaip pavyzdžiui Norvegija, e, Prancūzija, e, Šveicarija, tačiau e, Graikijoje, pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje ar Airijoje, Rytų Europoje regionių centrų nėra. Kodėl? Ar nėra noro bendradarbiauti, ar jūs ten nerandate partnerių? Ačiū. Next, Mrs. Marquis, please. Thank you all for coming. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegos mintį ir klausimą. Noriu paklausti, kaip kiks ir EIP veiks. Yra klimato kaitos kiek, iššūkių technologijos ir tik kiek, taip pat yra partnerystės sveiko senėjimo srityje ir dar viena partnerystė. Taigi, kaip visa tai veiks? Lankėsi mūsų komitete komisijos atstovė, bet pavyzdžiui, neminėjo apie kik, kuris užsiimtų sveiko senėjimo problema. Ne, užsiminė apie kai kurios kitus dalykus. Kas mus neramina? Mus neramina veiksmų nesuderinimas. Ar jūs galėtumėt papasakoti, kaip yra derinami vis tik tai veiksmai tarpusavėje, tarp skirtingų grupių struktūrų? Ačiū, toliau ponas Eller. Ačiū. Noriu iškart padėkoti prie kolegų padėkos. Labai įdomu struktūruoti pasisakymai. Puikiai susidarėme vaizdą apie tai, kas vyksta. Norėčiau prisijungti prie ponios Karvalijo klausimų. Jie yra tikra dama ir kalbėjo labai mandagiai. Aš gal a, taip tiesiau pasisakysiu ir buvo kalbėjama apie tam tikrus komisijos praradimus. Jūs sakėte apie septyniarių metų perspektyvą. Parlamentas yra pasirengęs leisti jums dirbti tikrinamo ir klaidų metodu ir palikti jums tam tikrą veiksmų laisvę. Tačiau koks bus vertinimo procesas, kaip jūs vertinimo procesus e, vykdysite, ką darysite, jeigu panorėsite keisti e, kažkokius projektus, ar galėsite apskritai keisti kadangi ši institucija yra visiškai nauja, tai mane domina jūsų savikontrolės procesai ir kaip jie yra įdėkti. Kitas klausimas susijęs su dalyvaujančiamis įmonėmis. Kogi tikisi įmonės iš kiks? Kitaip tariant, jūs kalbėjote apie akcijas, akcininkai be abejo turi tam tikrų lūkesčių Jūsų nuomonė, kokie tai yra lūkesčiai, ko labiausiai tikimasi? Dar vienas klausimas. Jūs taip pat nuolankiai e, pripažinote mažų vidutinių įmonių svarbą, bet tema labai sudėtinga ir pats MVI aprašymas E, verčia kelti tokį klausimą, ar sugebės mažos vidutinės įmonės dalyvauti tokiuose e, sudėtingose programuose, ar jūsų nuolankumas paminėti MVI gali būti pagristas kažkokiais įrodymais, ar tai tik tai žodžiai, ar yra kažkokių iniciatyvų skatinant MVI dalyvauti projektuose. Aš klausiu e, dėl to, kadangi mes palaikome MVI, tačiau taip pat suprantame, kad MVI kvota tam tikrose projektuose yra užpildoma simboliškai, tačiau paprastai tai netampa kažkokiais realiais darbais. Ačiū dabar, ponė Trautman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti šiandieną ne kaip Europos parlamentarė, bet e, norėčiau plačiau pasisakyti. Aš esu ir Strasbūro bendruo, bendruomenės tarybos e, narė, Strasbūro miesto tarybos narė ir gal kalbėsiu daugiau kaip ji. Norėčiau užduoti klausimą dėl to, kaip yra parenkami tie kikai Nes, pavyzdžiui, Ispanijoje, Lenkijoje vyksta panašių įsitis projektų. Ir mūsų projektas nebuvo patvirtintas. Ir komisija pasirinko motivuotą tokį variantą. Ir buvo teigiama, kad valstybinės institucijos dalyvavimas gali pakengti projekto įgyvendinimui. Na, aš ne, necituoju čia to sprendimo taip jau labai tiks, tiksliai ir apie, dėl to vyko išsamios diskusijos ir aš asmeniškai toje ITRE komitete bandžiau kelti tą klausimą ir pritariu kolegės pranešimui, kur yra pasiūlyta kikų uh, sistema, norint, kad jie sėkmingai būtų įgyvendinti. Bet aš taip pat norėčiau išklausyti atstovų nuomonės ir ką jie apie tai mano. Nes man nelogiška atrodo tai, kad tas, ta institucija, organizmas, kuris, institucija, kurie buvo sukurta, turi siekti užsibrieštų tikslų ir pasirūpinti, kad teritorinė prasme būtų teisingai paskirstyti tie kikai, kad būtų sukurtas jų tinklas ir numatytas atitinkamas finansavimas, kad jie steigtųsi ties mokslinio tyrimų centrais, didelėmis įmonėmis, tam, kad tie projektai būtų gal galima efektyvesni. Na ir aš norėčiau pasiūlyti, ko galima greičiau pradėti mano minėtą projektą, nes kol, kol ta institucija dar yra gan jauna, darbas nėra įsibėgėjęs ir pradžioje jau išvelgėme tam tikrų sunkumų, kuriuos aš puikiai suprantu. Uh, Tačiau kol bus neišku ir kol nebus išspręstos atitinkamos problemos, kaip yra pasirenkama komisijos sudėtis, pavyzdžiui, kol nebus išspręstos tos problemos, nebus galima pasiekti atitinkamų rezultatų. Taigi aš norėčiau, kad ateityje atrankos procedūrose būtų laikomas atitinkamų standartų, kad partneriai būtų renkam, renk, pasirenkami labai atidžiai. Na ir tie, kurie dalyvauja įgyvendant projektą, kurie jį remia, turi būti tinkamai įvertinami ir turi būti atsižvelgiama į pasirašytus susitarimus. Tiek norėjau pasakyti ir norėčiau dar pabrėžti, kad pono Baroso man pateiktas atsakymas į klausimą tikrai nebuvo išsamus. Buvo teigiama, kad komisija priemė nepriklausomą sprendimą. Tačiau kyla labai daug klausimų dėl tos komisijos nepriklausomumo. Ir norėčiau pasakyti, kad šioje visoje avent, avantūroje yra tam tikrų neiškių elementų Ir aš tikrai norėčiau, kad ateitie tai nesikartotų. Dėkuoju. Paul Rübig, letzte Wortmeldung und dann müssen wir schauen, wie wir die Antworten hinkriegen. Paul Rübig, paskutinysis paklausėjas, paskui reiks kažkaip bandyti leisti atsakyti, nes po 15 minučių reikės perėti prie tik kito klausimo. Ačiū, tikrai noriu pasveikinti su EIT vystimusi, labai daug kreatyvių idėjų e, buvo išsakyta. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl EIT švietimo aspektų, tolesnio lavinimo, ką jūs čia ketinate daryti, nes mes teikdami EIT norėjome, kad dabar sukauptos žinios e, kuriamos CIP programomis, septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programa, kitomis programomis, kaip visos tos žinios galės įsilieti į mūsų švietimo sistemas, pasieks studentus, mok, mokinius, netgi darželinukus, kaipgi galės mažos vidutinės įmonės e, po to iš studentų perimti šias žinias Kaipgi bus užtikrinta, kad esamos žinios bus pritaikytos praktikoje. Man labai patiko tas aspektas per pristatymą, kur buvo kalbama apie žinių pavertimą naudą piliečiams. Mes siekiame jau senai, kad Europa taptų pajėgiausia žinių ekonomika pasaulyje ir tai uždavinys būtų e, tokia. Tai, kas mes žinome, kas dulka mūsų archyvose ir Rusijose, tai apie ką visi pamiršo, nors tai buvo pasiekta, atrasta e, mūsų finansais, kaipgi mes e, tai pritaikysim praktikoje, kaipgi mes tas žinias e, perduosime ar padėsime jas pasiektis piliečiams, kad jie galėtų jas panaudoti. Tos profesinės žinios per praėjusius 30 metų pasiektos žinios turi būti pritaikytos praktikoje, nes kitaip praradimai yra milžiniški dabartinėje visuomenėje, negalime savo to leisti. EIT taip pat turėtų pagalvoti, kaipgi čia tolesnį švietimą būtų galime užtikrinti, ypač e, švietimo sistemoje dirbančių žmonių, kaipgi įmanoma paskleisti žinias, kurios egzistuoja, tačiau prieinamos tik labai mažai daliai, padaryti prieinamomis visiems. Ačiū, dabar pabandys mūsų prelegentai atsakyti. Ponas De Bruin pirmasis atsakys, kadangi daug bendro pobūdžio mm, klausimų buvo užduota, o po to e, likę trys prelegentai atsakys priklausomai nuo jų kompetencijos ryties, tačiau pasakysiu, kad po 15 minučių jau baigėme. Ačiū. To... Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti į klausimus juos grupuodamas. Na, pirmiausiai, ponios Kavalijo klausimai dėl savarankiškumo iš vienos pusės ir tos patirties, kurie egzistuoja komisijoje ankstesnės praktikos. Aš tą klausimą ne vieną kartą esu kėlęs komisijoje. Aišku, EIT yra savarankiškai nepriklausomai veikianti institucija. Bet tikra nepriklausomybė prasidės birželio 21 dieną. Kita vertus, negalime kalbėti apie nepriklausomą EIT, apie nepriklausomą institutą ir kodėl. Praktiškai todėl, kad yra tam tikri tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, na, kad ir švietimas. Komisija yra per ilgą laiką sukūrusi tam tikras sistemas, sukaupusi žinias ir EIT veiktų ne, negerai, jeigu jinai kurtų savo pajėgumus vien tik tai. Reikia pasinaudoti tuo, kas jau pasiekta. Dabar dėl sutarčių ir kodėl ilgai visą tai trunka, kodėl ilgai trunka sutarčių sudaromas. Taip pat buvo šiek tiek užsimenta, kaip parenkamos kiks vietos ir taip toliau. Turiu atsakyti tiesiai šviesiai. Mesgi dirbame srityje, kurioje niekas niekada nebuvo daroma. Todėl mes mokomės iš savo klaidų ir aišku, kai kurie dalykai trunka per ir ilgai. Kiks mes bandėme paaiškinti, kaip jie veikia ir tikiu, kad jūs pamatėte, kad kiks jau duoda rezultatų. Kitas dalykas, kiks nėra baigtinis procesas, tai ne dar procesas tebe vyksta, mes tiesiog stengiamės užbėgti kai kuriais atvejais įvykiams už akių. Ir esu tikras, kad vykdantieji direktoriai, kurie čia yra su manim, gali patvirtinti, kad daugeliui regis paprastų dalykų skiriame daug laiko, bet mes bandome užtikrinti savo darbę skaidrumą kitą vertus. Dabar dėl suinteresuotųjų pusių konferencijos, susitarimų ir pasiūlymų. Aš jau minėjau, kad EIT pradėjo diskusiją dėl naujų kiks. Kokiuose srityse reikėtų juos uh, kurti. Sveikas senėjimas ir visi kiti dalykai, apie ką irgi buvo užsiminta klaus, klausant klausimus. Visą tai buvo svarstoma, bet to yra ir tokių sričių, kuriuose galbūt dėrėtų imtis veiklos. Šiuo metu Europos komisija e, rengia viešas diskusijas, viešas konsultacijas su OTIK. Ir galų gale ir taryba, ir Europos parlamentas tikrai turės tarti savo lemiamą žodį dėl kiks ir kitų dalykų. Bet, labia, bet kas svarbiausia šiame procese tai yra sritis, kuriuose turėtų būti kuriami kiks. Bet kurti reikia taip, kad būtų naudojamasi žinių trikampio visais veikėjais. Čia svarbiausias dalykas. Pramonės dalyvavimas kiks darbė, apie tai nekalbėsiu, bet 2010 metų duomenys gana iškalbingi, nes pramonės įsitraukimas į bendrą darbą yra labai didelis ir tai vyko staigiai pakankamai. Pirmiausia, aišku, reikia pasirašyti sutartį ir taip toliau. Mes turime tipinės sutartis ir dabar dėka įdėto darbo pramonė vis plačiau dalyvauja Riks, aš manau, paliksiu merį šį klausimą. Dar buvo vienas konkretus klausimas, kaip siejasi tarpusavėje kiks ir inovacijos. Tiesą pasakius, dar gal per anksti bandyt į šį klausimą atsakyti. Mes dar turime įsisiubuoti ir patys geriau susivokti. Bet vienas dalykas jau dabar aiškus. EIT negali veikti kaip atskiras vienetas, neatsižvelgdamas į, neatsižvel, kuris neatsižvelgia į uh, atliekamą darbą ir šiuo metu įgyvendinamas programas, turiu galvoje tas, kurios vykdomos pagal struktūrinių, iš struktūrinių fondų lėšų. Aš manau, kad kiks atveju visi puikiai supranta, jog kiks programos įtraukiamos į jų darbo planus kurių finansavimas sudaro 75 procentus biudžeto, turi turėti realią vertę, nes tik tada galėsime pateisinti finansavimą. Panios Eller klausimas dėl vertinimo struktūrų. Nes mes sudarėme septyneriams metams partnerystės susitarimus. Tiesą pasakius, neseniai valdyba svarstė šį klausimą ir padarė gana aiškę išvadą. Būtent, kad EIT nenorėtų tapti organizaciją, kuri suteikia dotacijas, paskiau patikrina išlaidas, ar jos buvo tinkamos ir atlieka mokėjimus. Mes norėtume, kad finansuotume tai, kas duoda realų rezultatą. Tie rezultatai beje, turi būti vertinami vadovaujantis pagrindiniais mūsų veiklos rodikliais ir yra sudaromos atskiros rezultatų suvestinės, tokios lentelės, kuriuose matoma, kokie yra realūs pasiekimai. Tik tokiu būdu bus galima įvertinti, ar praktiniu požiūriu investuotos lėšos duoda rezultatą, ar yra naudingo, naudingas atliekamas darbas, kurį mes investuojame visuomenėje. Tačiau tai bus tik tai dalis bendro vertinimo procesų. Galiausiai, ponia Fambrent klausė. Ne, kalbantysis atsiprašo. Please, yeah, yeah. Yes, okay, sorry. <laughs> yeah. Miss Trautman. Pone Trautman, jūsų klausimas, mielai atsakysiu į jį. Iš tiesų mes žinome, kad kyla klausimas dėl atrankos kiks ir ombudsmenas jau kreipėsi į mūsų prašydamas paaiškinimo, mes tokį paaiškinimą ombudsmenui pateikėme. Dabar tas mūsų atsakymas yra vertinamas ir tikriausiai, jeigu reikės papildomos informacijos, tai mes ateiksime toliau. Taigi tik tiek galiu pasakyti. Na, manau, pirmininkė atsakiau visus klausimus, į kuriuos uh, turėjau atsakyti, o dabar perduosiu žodį kolegom. Uh, I... Ačiū labai. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą dėl e, regioninių inovacijų centrų ir kolokacinių centrų. Kolokaciniai centrai yra Šiaurės vakarų Europoje, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Niderlanduose, Vokietijoje. Mes pasirinkome juos dėl to, kad tai buvo tie centrai, kurie turėjo infrastruktūrą, kuri buvo svarbi, kuriant kolokacinius centrus. Buvo sukurta ta jau ekosistema, suburti žmon, žmonės, jiems teikti paramą, buvo inkubatoriai ir surink, visą įrangą. Bet po to mes pasirinkome šiek tiek kitokią struktūrą regioninius inovacinius centrus, kurie nėra Šiaurės vakarų Europoje, išskyrus vieną, du, o keturi ne. Lenkijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Ispanijoje yra tie keturi centrai. Jie ypatingai šiek tiek kitokia, nes e, tai yra vietos visuomenės e, indėlis svarbus, bandant išsiaiškinti, ko reikia Europoje ir taip pat bandyti pasiekti tų rezultatų. Tai yra labai lanksti sistema, yra daugiau regioninių inovacinių centrų, kurie galėtų prisijungti prie mūsų kit iš kitų Europos valstybių. Nenorime plėstis per dėm greitai, nes mums reikia pirmiausia įsikurti kaip stabiliai naujai struktūrai, bet norėtumėme, kad plėstųsi sistema ir būtų įtraukiami įvairių regionų centrai. Taigi buvo labai aiškios priežastys, kodėl pasirinkome tuos du centrus. Dėl pagrindų septintosios programos mūsų didėjai universitetai klimato kikė gauna finansavimą labai daug iš septintosios programos, Na, o kovo 17 dieną, kai tie trys kikai atvyko į Briuselį ir mes susitikome su įvairiais generaliniais direktoriais, klimato kikas puikiai praleido laiką su keliais komisijos direktoratais ir buvo padarytas siūly, pateiktas siūlymas rengti seminarą su kikų atstovais ir komisijos generalinio direktorato atstovais ir pažiūrėti, kaip būtų galima uh, šalia septintosios pagrindų programos finansavimo ieškoti kitų būdų. Na ir svarbiausia, kad mūsų pionieriai praktikoje tikrai klausosi ir studentai, absolventai tikrai įsiklauso ir turime daug tokių vietos programų, kur vaikai, mokyklos vaikai e, dalyvauja projektuose ir mes tai irgi įtraukime į kiko veiklą. Ačiū, prašom. Buvo atsakyta į visus klausimus tik tai dėl septintosios pagrindų programos. Ateities kai kurie kikai jau parengė pozicinius doku, e, strateginius dokumentus. Kik energijos trys pagrindiniai siūlymai štai kokie. Orientuokimės į rezultatus, o ne į pastangas. Antras siūlymas paprastumo nemaišykime su homogeniškumu, nes čia yra visiškai skirtingos savokos. Paprastumas, aišku, yra svarbu, bet homogeniškumas irgi. Dar vienas siūlymas. Primkime sprendimus dėl tų ilgalaikių iniciatyvų. Žiūrėkime, ar jos duoda rezultatų ar ne. Būkime realistai ir išsaugokime tas, kurios duoda rezultatų ir tvarkykime su tomis, kurios rezultatų neduoda. Ačiū. Like uh, Norėčiau keletą temų paliesti. Pirmiausia, dėl pramonės įtraukimo. EIT matome nemažai pramonės įtraukimo daugelie programų, nuleidžiamos jos iki 20% pramonės e, įmonių lygmens, bet ypatingai, man atrodo, autonomiškumo ir supaprastinimo srityse čia daug ką reiktų pakeisti, nes priešingų atveju pramonės įmonės negalėtų, galė, išeis taip pat, pastrauks taip pat greitai, kaip ir prisijungė. Taigi daug ką reikia supaprastinti ir tobulinti sistemą. Mes kaip menedžeriai teigiame, kad čia dar tobulinimui yra daug laisvės. Švietimo reikšmė. Aš manau, kad technologinė patenka į rinką dėl to, kad švietimo srityje yra problemų, ypatingai kalbant apie informacinės ryšių technologijas. Jeigu viskas nepasiseka, reikia paskaityti vadovėlį, taip yra sakoma jeigu tik 20 procentų yra gyvenimi projektai, tai reiškia, kad nėra pakankamai e, daroma švietimo srityje. Ir čia turėjome visą švietimo grandinę, ne tik universitetų lygmenį. Dabar kitas klausimas. Labai svarbu suvokti, kad mes eksperimentuojame ir mokomės iš klaidų. Ta darome, aišku, struktūrizuotai. Ir pirmosius pro produktus jau pateikėme į rinką, kai tuo tarpu dar tuo pačiu metu ir fabriką statome. Taigi, aišku, niekas nėra tobula. Aš norėčiau dar palaukti ilgiau prieš darant išvadas. Sutinkame, kad nėra viskas idealu ir bandome spręsti problemas ir kliūtis. Kai aš Philips įmonėje dirbau, ant mano sienos kabojo užrašas, jeigu reiktų visas kliūtis įveikti iš karto niekur ir nenuvyktumėme. Ačiū, ačiū Jums labai. Tikrai nekalbėsiu ilgai jūsų pasakyti žodžiai kalba patys už save, liudyja projektų svarbą. Ačiū, kad radote laiko atvykti čia. Dėkui ir skubame prie kito darbo tvarkės klausimo. Wiedersehen. Danke.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 Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 10. Ponios ir ponai, dešimtasis darbo tvarkės klausimas. Europos mokslinio tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga. Pristatau uh, uh, mūsų prelegentus, sveikinu jūs atvykus. Taigi čia dar vienas proveržis mokslinio tyrimų srityje. Aš noriu pasveikinti visus svečius. Jų užduotis tikrai nevienodos ir profesorius, profesorė Novotnė prašė suteikti galimybę pristatyti problematiką iš įvairesnių aspektų, todėl daugiau kalbėjimo laiko, daugiau kalbėtojų, taigi prašom žodis jums, profesorė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu vėl e, pasisakyti ITRE komitete. ITRE komitetas tarybos darbo domėjosi dar prieš ją įkuriant ir labai malonu šiandien pasidalinti su jumis informaciją. Pirmiausia, norėčiau jums priminti, ką daro mokslinio tyrimų taryba. Tai yra esminis politikos pokytis, nes buvo pradėti pradėta finansuoti rybinius mokslinius tyrimus ES mastu šalia nacionalinio finansavimo, taip projektai įtraukiant atskirus pavienius mokslininkus, kurie puikiai dirba ribinių mokslinio tyrimų srityje. Ir čia pagrindinis mūsų principas yra tobulumas. Europinė pridėtinė vertė yra daugiau nei vien teisinė savoka. Dėl to, kad vyksta konkurencija ES lygmenių tarp mokslininkų, tai iš esmės pakeitė mūsų darbą. Darbą pradėjome 2007 metais, jau paskelbėme aštuonis konkursus dėl finansavimo 2,68 milijardo buvo skirta lėšų, na, o rezultatas 180, 1800 naudos gavėjų ir džiaugiuosi, kad šiandieną yra jau atvykę ir pasidalins jie savo patirtimi. Pusė jų yra jauni mokslininkai, ir mes finansuojame būsimus Europos mokslininkus, kurie bus patys geriausi. Taip pat praeitais metais džiaugiamės, kai buvo paskelbti Nobelio apdovanojimai, kai sužinojome, kad vienas laureatų Nobelio premiją gavo už fiziką, fizikos, nuopelnus fizikos rytyje. Jis gavo Nobelio premiją ir jis buvo mūsų naudos gavėjas iš vienas iš 1800 gavėjų. Taigi ribiniai moksliniai tyrimai leidžia radikalių pokyčių pasiekti ir tie radikalūs pokyčiai yra labai svarbi sąlyga radikalioms inovacijoms, kalbant apie informacijos ir ryšių technologijas. Jeigu mes išvelgiame, ką tai reiškia visuomeniai ir ūkiui sukurti tokį pagrindą, tai jau yra susijęs su tais ribiniais moksliniais tyrimais, kurie buvo atlikti prieš keletą dešimtmečių. Mūsų tarybos pasiekimai nereiškia, kad mes jau viską esame atlikę ir kol kas mūsų netenkina tam tikri dalykai. E, stipendijų gavėjai dažniausiai yra vyrai, trūksta moterų. Tik 12 procentų moterų yra tarp e, vėlesnės, vėlesnio etapo e, stipendijų gavėjų ir apskritai mo, mokslininkių moterų Europ, Europoje yra nedaug. Ir e, čia reiktų siekti geresnių rezultatų, dėl to esame parengę lyčių lygybės planą. Taip pat nesame labai patenkinti dėl to, kad esame pritraukę labai daug mokslininkų už ES ribų mes norime, kad Europa taptų patrauklę vietą moksliniams tyrimams atlikti. Žvelgiama yra JAV, į Pietričių Aziją, tuos, tas vietas, kur vyksta daugiausia mokslinių tyrimų srityje. Mes norime, kad toje vietoje būtų ir Europa. Ir dėl to mes tarptautinės politikos strategiją rengiame, kuri leis mums pritraukti mokslininkų iš tų šalių ateityje. Ir suvokiame, kad mūsų stipendijos nevienodai yra pasiskirščiusios Europoje. Bet taip yra matyt natūralu, nes labai daug koncentracijos matome mokslo srityje mokslininkai pritraukia mokslininkus ir 40 institucijų pagrindę gauna mūsų stipendijas, 50 procentų e, finansavimo patenka į kitas mokslo įstaigas ir matome, kad tos institucijos konkuruoja, bando surasti talentų e, mokslininkų tarpę. Taigi tai yra tokie struktūriniai poveikiai, kuriuos jau jaučiame. Pirmiausia, poveikis pavieniams um, atskiriems mokslininkams, jaunos kartos mokslininkams, kurie turi puikias karjeros perspektyvas, kuriems yra įdomu tęsti darbą, numatytas penkerių metų laikotarpis, per kurį jie bando gyvendinti savo idėjas. Ir įdomu ir tai, kad šios kartos moksl... tokios kartos mokslininkai gauna mokslinį nepriklausomumą kur kas anksčiau nei būdavo anksčiau Europoje. O jauniems žmonėms tai yra labai svarbu. Jiems svarbu ne, ne vien tik tai daryti tai, ką, ką liepia jiems daryti jų mokslinis vadovas, bet e, imtis kūrybingų minčių. Institut, institucijos, universite, mokslo įstaigos universitetai tarpusavėje konkuruoja ir tai daro gan pozityvę įtaką toms įstaigoms. Pramonės įmonės supranta, kiek svarbus yra ribiniai moksliniai tyrimai ir suprantama, kad be tokių investicijų į tuos tyrimus, be stipendijų idėjos nebus įgyvendintos, jos išseks ir mes gauname paraiškas iš pramonės įmonių, tačiau norime, kad pramonės įmonės irgi pasitelktų tas, tas mintis, idėjas ir jas e, paverstų inovacijomis. Na ir galiausiai mūsų taryba rengia vertinimo standartus, kai kurios valstybės savo vertinimo sistemas pakoregavo ar netgi jas pakeitė atsižvelgiant į mūsų sistemą. Uh, Taigi matome jau rezultatų. Neseniai mes parengėme dvi nedidelės schemas eksperimentinių pagrindų. Tai yra nedidelis e, finansavimas iš mūsų biudžeto ir tas schemas labai atidžiai stebime, žiūrime, kokie bus rezultatai. Pirmas yra savokų įrodymas. Mes e, stipendijų gavėjams ir tiems, kurie generuoja mintis, mintis, kurios turi inovacijų potencialą, e, pagal tą schemą mokslininkai koncepcijos pagrindimo schema leidžia e, įvertinti verslo galimybes, gauti galbūt kapitalą pradinį ir mes žiūrime, stebime, kokie būna rezultatai. Kita nauja schema, taip vadinamosios sinergijos stipendijos, schemą pradėsime įgyvendinti 12 metais. Numatysime patalpas ir finansavimą dešimčiai, tokių, dešimčiai projektų, eksperimentinių projektų. du, keturi pagrindiniai tyrėjai bus įtraukti. Na ir susėdami du, keturius tyrėjus, kurie turi minčių, bet pavieniui jų įgyvendinti negali, mes tokiu būdu sukūrėme įdomių galimybių tokioms tyriejų sinergijoms, konvergencijai kaip sako amerikiečiai. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti pagrindinę savo mintį. Viršuje dar turime vietos. Ką tai reiškia? Taigi, kokios yra ateities perspektyvos, kaip mokslininkai yra skatinami. Ir mes matome, kad jaunesnės kartos mokslininkų poreikis auga. 42 procentais išaugo paraiškų skaičius, ypatingai fizikos ir inžinierijos rytyje, chemijoje, bet ir socialiniuose moksluose, humanitariniuose moksluose. Nuo patarybos įsteigimo momento matome, kad tikrai smarkiai auga tas paraiškų skaičius ir galiu Jūs patikinti, kad kokybės siekiame, kokybė tikrai e, nemažėja ir dėl tos priežasties mes manome, kad vis dar turime vietos viršuje. Mes vertiname, kad 13,5 e, 13,5 procento atvejai yra sėkmingi, sėkmingai gyvendinami, bet aišku viskas priklauso nuo biudžeto išteklių. Ir norėtumėme pritraukti kuo galima daugiau mokslininkų už ES ribų, ar tai būtų europiečiai, kurie nori sugrįžti atgal į Europą, ar tie mokslininkai, kurie nori dirbti Europėj, e, Europoje, nors nėra europiečiai. Taip pat tikimės per atitinkamą laikotarpį, kad tos valstybės, kurios kurių rezultatai prastesni, kad e, pasis, pas, pasivys. Na ir Pablo dar daugiau apie tai kalbės, kad e, vykdomoji agentūra puikiai sugeba valdyti darbų krūvį ir administraciniai veiklos kaštai yra netokie jau ir dideli ko galime pasimokyti iš patirties. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į koncepcinį dokumentą ir penkias mūsų pateiktas rekomendacijas komisijai. Laikykitės tobulumo principo, tai yra sėkmės garantas, siekiant vykdant ribinius mokslinius tyrimus. Tai yra puikia partnerių kontrolės sistema, kuri buvo įsteigta taryboje. Ypatingai atrenkat, atrenkant komisijos narius iš pačių geriausių mokslininkų, taip pat labai svarbu svarbus yra supaprastinimas, mes irgi jo prašome, kaip ir daugelis kitų, bet tai ne, negali reikšti, kad vienas pagal vieną kurpalių visi yra vertinami, taip pat reiktų, teikiame rekomendacijas toms valstybėms regionams, kurių rezultatai nėra labai geri šioje srityje ir jeigu Europa ir toliau investuos, galiausiai bus galima sukurti kūrybingą aplinką moksliams tyrimams ir inovacijoms. Ačiū. Ačiū, kadangi laikas mus spaudžia, turėsiu laikytis greit griežčiau su jumis, nes kitaip kolegos nesulauks galimybės užduoti klausimų. Ponas Amor nori pasakyti keletą žodžių apie vykdančią agentūrą, jeigu teisingai suprantu. Prašom. Ačiū. Šiandien mano pagrindinė žinia būtų uh, tokia. E, kaip ponė no, profesorė Novotnė E, pristatė RC tikslas atrasti geriausius projektus ir padėti juos įgyvendinti, sukurti mokslui palankę aplinką. Tačiau tam reikia ir tam tikrų administracinių pajėgumų, e, kad pasiektume šių tikslų ir aš pabandysiu jūs įtikinti, kad administracijoje mes siekiame tobulumo ir vengiame e, perteklinės biurokratijos. Taip, taip, žinau, kad turiu kalbėti labai trumpai. Ir bandome mažinti biurokratinę naštą mūsų stipendijų, stipendijų prašytojams. Taigi noriu pristatyti, e, kokie mes esame dideli pagal visą pagrindų programą. Taigi kalbam apie tarsi apie 50 procentų biudžeto, tai yra kladinantis skaičius ir prasidėjo nuo labai mažo skaičiaus ir link pabaigos e, turėsime tikrai daug lėšų. E, per metus turėsime 1,8 milijardo eurų ir mūsų raginimai teikti paraiškas bus patys didžiausi. Na, net ir tie, kurie nedaug žino apie mūsų modelį, e, manau, jį puikiai supras, nes jis papra, labai paprastas, yra įžanginės, pradinės stipendijos ir stipendijos pažengusiesiems. Tai yra taip pat dar dvi sistemos, apie kurias kalbėjo ponė profesorė. Matote, kad stipendijos, pavyzdžiui, praded, stipendijos pradedantiesiems suteikiamos iki 2 milijonų iki 5 metų ir pažengusių stipendijos iki 3,5 milijonų iki 5 metų. Ir paprastai žmonės gali aplikuoti dėl stipendijų nuo 27 metų, būna jau tam pasirengę ir toks modelis mm, išlieka. Uh, stipendijų poreikis išlieka milžiniškas ir tikrai e, administracija turi daug darbo, vertindama, skirstydinama, tačiau mes su tuo susitvarkome, su visu paraiškų lavina. Dabar norėčiau kiek iš administracinės pusės pristatyti visą situaciją. Daug yra parlamente, pavyzdžiui, kalbama apie supaprastinimą, kaip greitai galime apdoroti stipendijų išdavimą. Mes turime, esame atsakingi už penkis didžiausius raginimus teikti paraiškas pagal pagrindų programą. Uh, ir viskas trunka nuo 14 iki 20 dienų ir e, tai ypač nuostabu suvokiant, kad bankai dar e, užtrunka pervedimams 2-3 dienas. Taigi žmonės yra labai, aišku, kūrybingi ir mes nuolat ieškome galimybių paspartinti viską, administravimas yra labai nežymus ir stipendijatai labai palankiai atsirim, atsirim atsiliepia apie administracinę naštą ir mes nenorėtumėme, kad situacija pasikeistų. Na, mūsų sąranga yra labai paprasta ir nesudėtinga viską paprasta suvokti. Mes turime mokslų deparna, departamentą, toliau stipendijų valdymo departamentas, kuris seka kaip yra įgyvendinami projektai visus penkerius metus ir prižiūri, kaip laikomi taisyklių ir panašiai, o toliau išteklių ir pagalbos e, departamentas atsakingas už administraciją. 340 e, darbuotojų ir iki pagrindų programos pabaigos neviršysime 389 etatų. Yra dar ir laikini darbuotojai, būtent jie kontroliuoja mokslinius e, raginimus teikti paraiškas. Ir jie teikia savo pasiūlymus, kurie, kurių daugelis yra tikrai puikus. Ir norėčiau pabaigti e, tuo, kuo pradėjau. Taigi paskutinis skaičius yra pats svarbiausias. E, agentūros administracinis biudžetas sudaro tik 2,58 8 procento, mm, lyginant su tuo, kiek lėšų yra paskirstuma. Ir tai tikrai nedaug, atsižvelgiant į tai, kiek kitos institucijos išleidžia savo administracijai, kadangi laiko labai mažai. Norėčiau pabaigai išsakyti keletą esminių idėjų. ECR siekia naujų mokslinio idėjų, siekia administracinio supaprastinimo. Mes bandome taip pat supaprastinti ir mokslinio tyrimų pagrindų programos, už kurią e, esame atsakingi mm, gyvendinimą. Na, mums kaip administraciniai rūpi, kokia yra nuomonė apie mus. Mes bandome išsiaiškinti, ar yra kažkokių abejonių iš naudos gavėjų, ar kažką galime pagerinti, patobulinti ir tie e, veiksmai nuolat tęsiasi. Ir baig, Dabar norėčiau pacituoti e, garsųjį reperį Puff Daddy ir jis vienoje savo dainoje sako, kad nereikia keisti popierius, reikia keisti svajonės. Taigi mes tą ir darome savo darbe. I know, that's fine. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ich darf als nächsten ganz herzlich begrüßen Frau Professor Monnier. Hoffe... Ačiū. Pone Monnier norėčiau pasveikinti. Äh, pone Monnier, kas yra įdomu, yra viena iš tų naudos gavėjų äh, šiame projekte, kuri galės pristatyti, ką ji pasiekė savo mokslinėje srityje ir tikrai džiaugiuosi, kad esate tarp mūsų žodis jums. Man labai malonu jums trumpai pristatyti, kaip mes naudojame suteiktas stipendijas. Pavyzdžiui, mano vadovaujamoje laboratorijoje yra analizuojamas atminties mechanizmas ir faktiškai jau nuo senų senovės yra ieškoma to mechanizmo ir manoma jau seniai, kad žmogus tiesiog bando tam tikroje smegenų dalyje saugoti informaciją, na, pavyzdžiui, atitinkamai susijęjant ją erdviniu būdu su, sakysime, su pirštais. Nepamirškite, kad pavyzdžiui Dantės dieviškojo komedijoje pragaro dalyje Dantė sutinka seniai gyvenusius asmenys ir jūs sieja su tam tikrais vaizdiniais. Taigi, epizodinė atmintis pagrista vaizdiniais. Ką reiškia erdvinė atmintis? Čia jūs matote smegenų anatominį vaizdą ir geltona spalva pažymėta ta smegenų dalis, kuri ir atsakinga už saugojimą gautos informacijos, konkrečiai tai yra hipokampus, kuris atlieka tą funkciją. Beje, kai praėjusiam šimtmetį buvo operuojamas vienas pacientas, dėl to, kad kentėjo nuo epilepsijos, hipokampas buvo pašalintas, tas smegenų dalis buvo pašalinta. Ir jis nebegali atsiminti naujoj gaunamos informacijos. Be to jis gali prisiminti, pavyzdžiui, tas pacientas gali prisiminti kažkokius kūdikystės epizodus, bet tikrai ne dabartiniu metu gaunama informacija. Taigi, pats hipokampus, šita smegenų dalis yra labai svarbi atminties mechanizmo požiūriu. Nuo praėjusio amžiaus vidurio daug buvo dirbama šioje srityje, ieškant atminties saugojimo mechanizmo. Dabar kaip yra saugomi erdviniai vaizdiniai. Jeigu hipokampe prijungti elektrodus ir veikti juos elektrodų būdu, tai jūs matote, yra tam tikra dalis hipokampo, kuri atrodo vizualiai kaip bananas. Ir mes prijungę elektrodus prie a, hip, sme, pelės smegenyse esančio hipokampo, nustatome kaip veikia atskiri neuronai ir neurolų lastelės pelei esant vienoje ar kitoje vietoje, tai reiškia gaunant vienokią ar kitokią informaciją. Reikia pasakyti, kad smegenų tik tam tikra dalis aktyvuojasi ir jeigu, pavyzdžiui, tą pačią dėžutę su pele įdėti, e, patalpinti žiūrkę, tai reakcija irgi fiksuojama, bet tik tai tam tikroje smegenų dalyje. Mes savo laboratorijoje bandome ir išsiaiškinti, kurio, kurie neuronai yra atsakingi už kurią atmi, už kurią vaizdinio išsaugojimo dalį. Nes visi neuronai, kurie čia pažymėti skirtingomis spalvomis, veikia kaip vienas orkestras. Bet tik be mėlyna spalva pažymėti neuronai per keletą milisekundžių suveikia sinchroniškai, kad galėtų užfiksuoti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 čia matome trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį. atmintį. Kaipgi išsiaiškina, kokia yra ilgalaikė atmintis? Na, pelėms e, į narvelius padedama į vieną e, vietą e, grūdų, į kitą saldinto ar šviežio pieno. Ir e, per kurį laiką pelė įsimins, kur yra kokie produktai, jeigu jie bus nuolat dedami į tą pačią vietą. Tačiau klaidų skaičius pradžia esantis e, didelis, tačiau e, pabaigoje sumažėja. Taigi reikia pereiti prie trumpalaikės atminties ir tai yra atmintis, kuri išlaiko informaciją labai trumpai Ir jeigu jos nepakartosite, pavyzdžiui, telefono numerio e, keliolika kartų, ji nepereis į ilgalaikę atmintį. Ir taigi matome, kaip e, e, pelė išmoksta, kur yra tam tikri produktai, tam, tikroje, tam tikrą kryptimi padėti. Ir tačiau pridedant papildomų pasirinkimo galimybių e, peliai, ji vis dėlto bandys išsiaiškinti, kas yra tose naujose vietose. Ji žino, kad dešinėje yra pienas, tačiau ji visuomet norės pasižiūrėti, kas yra kairėje. Ir e, jeigu mes sutrikdysime atitinkamų molekulių e, smegenise veiklą, šita trumpalaikė uh, atmintis nefunkcionuos tinkamai. Ir jeigu molekulės neveiks sinchroniškai, tai pelės nefunkcionuos tai, kaip turėtų. Taigi čia mes turime tyrimus padarytus su RC finansavimo pagalbame ir čia mes regime, kad peliai pajudėjus sureaguoja tam tikrą lastelę ir atskiriais atvejais sureaguoja skirtingos lastelės. Galime tokius bandymus nuolat kartoti ir lastelės reaguos vienodai tais pačiais atvejais. Tai čia mes matome erdvinį pristatymą ir situacijai sudėtingėjant, sudėtingėja ir lastelių veikla ir kas taip pat buvo pakeista kitą dieną kairė pusėje esančios lastelės uh, e, e, reaguoja uh, atitinkamai, tačiau jeigu mm, pašalinsime tam tikras ląsteles, tai jos likusios nereaguos ir pelė nesielgs taip, kaip turėtų įprasto atveju. Tai reiškia, kad nėra stabilus atsiminimai ir pelė negali įsiminti. Toliau galime panagrinėti atskirus smegenų regionus ir galime pašanti tam tikrus iš jų ir įsiaiškinti, ką, už ką jie yra atsakingi per pastarosius dešimtmečius čia tikrai dideli pasiekimai buvo padaryta. Ir paskutinė skaidrė, mes galime į smegenis įvesti optinį pluoštą ir galime aktyvuoti jį mm, mėlyną šviesą. Ir galime paskatinti veikti pelės smegenyse būtent konkrečias lasteles. Ir mes galime ląsteles e, manipuliuoti genetinėmis priemonėmis arba tiesiogiant, aktyvuojant ląsteles mėlynų šviesos pagalba. Ir aš kartu su kolegomis ECR finansavimo pagalba studijavome atminties e, svarbą ir e, studijavome tas atminties lastelės, kurios užtikrinas stabilų pasaulio suvokimą gyvūno smegenyse, mes galime manipuliuoti lastelės ir žvelgti, kaip patirtis yra kei, keičiama. Na, pažymėsiu, kad tokiem eksperimentams reikia daug pinigų, mano laboratorijoje dirba 25 žmonės, mes dirbame penkerius metus, vien tik sukurti surasti tokią mutuotą pelę užtrunka pusantrų metų, o visiems tyrimams atlikti reikia 3-4 metų. Taigi mums reikia ilgalaikio finansavimo, reikia įvairių mokslininkų, elektrobiologų, fizi neurologų, fiziologų ir taip toliau. Taigi būtina pradėti nuo molekulių e, ir pereiti prie pelės elgesio.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 kągi iš tiesų, mm, kas iš tiesų daroma su uh, moksliniams tyrimams skirim, skiriamais pinigais ir tikrai gerai, uh, prisimi, kad mes prisimintumėme, apie ką mes čia ką tik kalbėjome. Ir dabar dar žodis daktarui Metin, prašom. Thank you, Chairman. Uh, address... Ačiū pirmininkė. Kokia intervencija, sakinis reiškia mirti, ar tu supranti? Uh, Aš papasakosiu apie tarybos darbą. Daug kas. Na, daug kas kalba, kad atliekamas stebuklas, vyksta stebuklas, tačiau tai nestebuklas. Tai yra tiesiog politinės valios išraiška ir pasišventusių šiai idėjai žmonių darbo rezultatas. Taigi, Penktoj, e, septintojoje pamatinėje mokslinio tyrimų programoje yra numatytos tam tikros ERC priemonės. Sukurta labai aukšto lygio darbo grupė, kuriai vadovauja buvusi Latvijos prezidentė Vykė Vaira Freiberga. Parengtos taisyklės jas rengė komisija. Po to buvo parengtas veiksmų planas ir galų gale atsirado ERC, tai labai jauna struktūra, kuri gana greitai virto pakankamai gerai veikiančių vienetų ir dabar jau yra net ir fondas. Taigi priemonės, kurios buvo įgyvendintos dėka veiksmų plano. Pirmiausia, tai yra standartizavimo komitetas, labai daug darbų atlikta administracinių procedūrų supaprastinimo srityje, o dabar daug dėmesio skiriama vertinimo procesui, kuris yra būtinas, norint užtikrinti a, tobulumo principo įgyvendinimą. Taigi, su kuo mes dirbame? Su vartotojais, su naudotojais, su teisės aktais ir vis supaprastinimas, kuris yra vykdomas, faktiškai vykdomas atsižvelgiant į septintąją mokslinio tyrimų pamatų programą. Nes tik tokiu atveju galime pasiekti prasmingo darbo, prasmingų darbo rezultatų. Šioje skaidrėje mes bandome štai ką papasakoti. Turėjo būti atlikta dar viena peržiūra, nes taryba ministrų išvadose yra pasakiusi, kad vertinimas turės bus atliktas 11 metais. Bet mes dar turime turėti ir atitinkamą kontrolės stebėsenos sistemą. Visiškai akivaizdu, kad vertinimas rodo, jog ERC veikia pakankamai sėkmingai organizuojama labai daug plačių konsultacijų ir tų konsultacijų metu išryškėjo, kad būtent septintosios mokslo tyrimų programos kontekste ERC veikia labai prasmingai. Dabar kaip yra dirbama? Dirbama bendrai su komisija, su taryba, su ekspertais ir ypač pana Freiberga, Vikė Freiberga daug daro, kad būtų užtikrintas darbų testinumas. Taigi mes kalbame apie tikrą pažangą supaprastinimo srityje. Taip pat mes stengiamės supaprastinti ir RC valdymą. Tam buvo praėjusiu metu pabaigoje sukurta atskira darbo grupė, profesorių Lavotnai dalyvauja tame darbe ir Be kita ko darbę dalyvauja ir komisijos teisės atstovai, teisininkai. Kitą mėnesį planuojame pateikti ataskaitą ir bus pateikiama labai aiški išvada sėtina su būsimuoju strateginiu planu. Toliau kita skaidrė. Visiškai akivaizdu, kad ERC pasiteisino. O kodėl? Todėl, kad Viskas remiasi kompetencijos žinių ir tobulumo principų. Tai yra visiškai būtina, nes nėra tokių mokslinių tyrimų, nėra tokios konkurencijos, kurioje nebūtų žinių elemento. Neabejotinai, kad žinios leidžia mums siekti permainų keliose srityse. Pirmiausia, dera pastebėti, kad ERC naudojasi labai paprastais modeliais, kuriuos lengva įvaldyti. Ir kitas dalykas - valdysenos modelis, kuris suteikia daug veikimo laisvės. Trečias elementas pasitikėjimas, nes ERC turi funkcionuoti ne kontrolės, o pasitikėjimo pagrindų. Ir ketvirtas tipinis bruožas, kuris labai vertinamas, tai yra veikla iš apačios į viršų. Tai labai naudinga dalyviams. Dar vienas dalykas tai nacionalinės sistemos, su kuriomis turime bendradarbiauti tam, kad egzistuotų viena bendra mokslinio tyrimų erdvė Europos Sąjungoje. ERC pagalba valstybės narės regionai gali įvertinti padėtį savo šalyse ar regione. Sukauptos žinios, kaip mes manome, turėtų būti panaudojamos, kuriant tą bendrą pamatą, o kadangi RC pasiteisino, tai aš manau, tiesiog reikia veikti toliau ir siekti ambicingų tikslų, aišku, tiems ambicingams tikslams įgyvendinti, pasiekti reikalingos ir lėšos. Mes, e, turiu pastebėti, gerai bendradarbiaujame su komisija ir su taryba šią prasme. Ačiū. Dabar galimybė pasitikslinti, pasidomėti Pone Jordan Cizli, gal bandykime kalbėti kaip įmanoma trumpiau, kalbėti konkrečiau, nes reiktų baigti neužilgo šio klausimo nagrinėjimo, o norėčiau pasakyti tikrai daug pona Jordan Cizli. Prašau. Interesting... Ačiū labai, ačiū už įdomus pasisakymus. Norėčiau paklausti profesorės Novotnį, jūs teigiate, kad norėtumėte daugiau moterų mokslininkių iš kitų šalių už ES ribų, taip pat mokslininkių moterų ES valstybėse narėse. Na ir mes prieš jūsų pasisakymą gavome dokumentų ir aš pamačiau, kad kai kurios valstybės narės pasiekusios labai prastų rezultatų ir apskritai nedalyvauja tuose projektuose. Jūs taip pat teigiate, kad priežastis yra ta, kad mokslinių tyrimų srityje. Mokslininkai traukia mokslininkus. Galbūt esate parengę priežasčių analizę, vertinimus ir ką būtų galima padaryti, kad ir iš tų valstybių mokslininkai dalyvautų projektuose. Jūs teigiate, kad vietos viršuje dar yra ir būtų puiku neprarasti tų ypatingų protų iš tų valstybių. Man įspūdį paliko jūsų pasisakymas ir ypatingai paskutinė mintis, kad e, pelių smegenys visiškai taip pačiai veikia kaip ir žmonių smegenys. Pone Nyblė, taip pat norėčiau padėkoti už labai įdomius pasisakymus. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusijoje nuo pat pradžių, nes vyksta balsavimai ir kitose komitetuose tuo pat metu, kaip ir mes čia diskutuojame. Norėčiau pasveikinti RC komandą su tuo, kaip vystėte šią mintį, kiek daug pasiekėte. Mane duomenė štai kas. Kaip jūs reikite RC tolesnius darbus ar mokslo rėmimas ARC bus koncentruotas e, į atskirius mokslininkus ar į kažkokius mokslo centrus, būtent jie bus remiami. Ir prisijungdama prie kolegės, kuri ką tik pasisakė, pasakysiu profesoriai, kad tikrai sukrečianti analizė, kad kai kuriuose valstybėse nebuvo nei vieno norinčio gauti RC stipendijos. Uh, Aš Manyč, aš bent jau tikiuosi, kad mokslininkai iš tų šalių, kurie nedalyvavo, jau dirba kitose šalise, kur stipendijatų yra daugiau ir tiesiog e, yra statistikoje, bet tinkamai neatspindėti. Mane domina priežastis, kodėlgi jūsų nuomonė tiek mažai norinčiųjų yra gauti stipendiją. Bei mane domina jūsų pasiūlymų, kaip reiktų keisti situaciją į gerą ERC. Ir paskutinis klausimas dėl EIT, kadangi ši tema jau buvo paliesta. Ir žinoma, verta pakartoti, kad viskas pereitų į ilgalaikę e, atmintį. Ar e, yra kažkokių konkrečių e, rezultatų, kurios duoda jūsų tyrimai ir ką dar ten reiktų patobulinti? Pirmininkas, e, klausimai EIT ekspertams bus perduoti vėliau, kadangi jų jau nėra. Prašom dabar šodis kolegai. Ačiū. Tikrai džiugu buvo išgirsti jūsų prisis, pasisakymus. Man jie buvo tikrai labai įdomus. Turiu du klausimus. E, parlamentas yra vienas iš RC partnerių. Na, E, e, išklausęs paskaitą apie tai, kaip funkcionuoja e, pelės smegenis, tai pasakysiu, kad parlamentas buvo toje pusėje, kuris, kuris siekė užtikrinti kiek įmanoma didesnį ARC savarankiškumą, kaip mes galime išlaikyti jį ir kaip būtų galima jį dar labiau sustiprinti. Antrasis klausimas. Nekarta pasisakė pasisakymę minėjote žodį aukščiausią kokybę. Tai tikrai prieštaringas klausimas mokslinio tyrimų septintoje pagrindų programoje. Na, aš nebejoju tai, kad reikia siekti aukščiausios kokybės mokslo. Tačiau visi tą aukščiausią kokybę suvokia kiek skirtingai ir daro skirtumą tarp e, novatų, inovacijų aukščiausios kokybės ir mokslinės aukščiausios kokybės. Ir e, mes pastaruoju metu kiek pamirštame mokslo aukščiausią kokybę ir judama prie nova, inovacijų aukščiausios kokybės. Ar jūsų nuomonė toks perėjimas yra prasmingas? Ir su to pat susijęs yra finansavimo klausimas. Mes regime, kaip finansavimas auga, būtent kad paskutiniaisiais dviejais metais bus išleidžiama daugiausia lėšų. Mane domina, kaip po programos pabaigos atrodė situacija, ar vėl 2-3 metai viskas e, bus beveik vietoje, ar po, ir po to vėl įsibėgės. Na, mes norime padidinti jūsų biudžetą, e, tai yra parlamento tikslas, tačiau kiekgi jūs atsižvelgėte į tą problemą, jog po programų pabaigos, e, e, kuomet paskutiniai du metai būna išskirtiniai kaip didelio finansavimo metai, po to viskas sustoja ir vėl įsibėgėjimas trunka 2-3 metus. Ačiū dabar, ponė Karvalijo. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už pranešimus. Ir turiu vieną pasiūlymą, kurį norėčiau, kad jūs įvertinti. Kaip pagerinti dalyvavimą, nes procentai, kuriuos jūs minėjote, tikrai labai žymi, o pasiūlymų gali būti gerų. Aišku, vienas iš dalykų tai didinti finansavimą iš ES biudžeto, tačiau čia klaustukų daugiau. Dar kitas dalykas, kad savanoriškų pagrindų valstybės narės ir regionai galėtų finansuoti tuos um, pasiūlymus finansavimui, kurių vertinimas rodo, kad jie yra geresni nei vidutiniai. Manau, kad uh, taip galėtume uh, didinti apriepti. Nes jeigu vis tas procesas plėstusi, tai dalyvių gal norėtų, e, norinčių dalyvauti būtų daugiau. Dar vienas dalykas, kad kiekvienas regionas, aišku, turi savo administravimo ir finansinės taisyklės, bet bendras dalykas yra vertinimas europinių lygių ir tokiu būdu galima būtų prisidėti prie konkurencingumo Europoje didinimo, prie aukščiausios kokybės produktų sukūrimo. Ir naudos gautų visa Europa. Uh, strict, uh, Nes kalbant apie kokybę, tai jai nustatyti labai dideli kriterijai, labai aukšti kriterijai. Dar kitas dalykas - administravimas. Gal galima būtų supaprastinti administravimą. Ir įdomu, ką jūs apie tai manote, nes tokiu būdu gal pavyktų pritraukti daugiau regionų į darbą ir finansuoti daugiau projektų, teikti daugiau stipendijų, o to mes tikrai visi pageidaujame. Ačiū už atsakymą iš karto. Kolegė Matijas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti už pranešimus. Yra vienas dalykas, apie kurį kalbėjo profesorė Novotnai ir norėčiau grįžti prie tos minties. Tai yra mūsų tikslas užtikrinti, kad per mažai atstovaujamų valstybių kandidatų būtų daugiau. Aš išvelgiu, kad reikalinga daugiau derinti veiksmus, derinti projektus, ypač tais atvejais, kai projektai gyvendinami sėkmingai. Kadangi ERC turi galimybių veikti taip, noriu paklausti, apie kokią politiką ar strategiją galvojate, bandydami kovoti su nepakankama aprieptimi. Jūs apie tai užsiminėte, nes iš tiesų tokia nepakankama aprieptis ar netoligus dalyvavimas a, yra neigiamas dalykas. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti kad atvykote į mūsų komitetą, padėkoti už pranešimus ir atliekamą darbą. Noriu užduoti porą klausimų. O gal tai nėra net klausimai, bet tiesiog noriu pasidalyti tuo, kas kelia nerimą. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į profesorę Novotnai. Jūs gerai žinomas asmuo, esate mokslininkų bendruomenėje ir todėl klausimas būtų toks. Ką mokslininkai, ką jūs galvojate dabar pasibaigus jau tam įsikūrimo, įsibėgėjimo etapui. apie tikslus. Ir galimybės jų pasiekti. Turiu galvoje tuos bendruosius strateginius tikslus. Ir kaip jūs vertina socialinę prasme. Be to, buvo jau kalbėta ir jūs pati apie tai kalbėjote, kad ne visos valstybės narės naudojasi RC teikiamomis galimybėmis. Nebejotinai, kad tai daro galų gale poveikį ir pačiai RC. Mokslininkų bendruomenė gana entuziastingai tikriausiai reaguoja, bet gal ne visur. Todėl ar yra kokiu nors priemonių, kurios leistų jums užtikrinti, kad plates, plačiau dalyvautų mokslininkai ir kad galų gale kitas susijęs aspektas yra, kad jų išradimais galėtų pasinaudoti visuomenė. Egzistuoja tam tikri atotrukiai ir teritoriniai, ir socialiniai, ir kitokie, bet be kita ko egzistuoja ir spraga, netitikimas vyrų motinų, da, moterų dalyvavimo. Ką padaryti, kad taip nebūtų? Ačiū, profesorė Novatnai. Ar galėtumėte atsakyti klausimus? Taip, aš tikriausiai turėčiau naudoti šio mikrofonu, sako kalbančioji. Na, pirmiausiai norėčiau sureaguoti į tą mintį, kuri sukėlė didžiausią jūsų susidomėjimą ir patikinti jūs, kad patys talentingiausi žmonės nėra susitelkę vienoje Europos vietoje. Jų rasime bet kurioje Europos dalyje. Profesija, profesorė Monie gimė Rumunijoje, dalį mokslo baigė ten, o dabar dirba Vokietijoje. Ir dėja, tokia situacija gana dažna naujosiuose valstybėse narėse Aišku, yra labai asmeninių priežasčių ir motyvų, bet mes manome dar ir yra tokių bendrų priežasčių. Jeigu pasižiūrėsime, kiek tose valstybėse iš biudžeto skiriama pinigų švietimui, kiek skiriama universitetams, universitetų moksliniams tyrimams, ir moksliniams tyrimams apskritai, tai tada ir suprasite, kodėl atstovavimas pagal valstybės narės yra toksai netoligus. Dar vienas daiktas, kad iš tų valstybių narių mokslininkai persikelia į kitas valstybės narės. Ką reikėtų daryti? Aš visada sakau, kurie užduoda šį klausimą, kad reikia vadovautis tik aukščiausios kokybės principų, o ne kažkuo kitų. Nes mūsų misija, mūsų uždavinys yra užsiimti aukštos kokybės moksliniais tyrimais. Ir galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, viena valstybė narė, būtent Lenkija, neseniai yra sukūrusi savo agentūrą ERC modelių pagrindų tam, kad atrankos procedūra Lenkijoje atitiktų atrankos principą, pagal kuriuo vadovaujamės mes. Tai yra, kad kiekvienas projektas ir atitinkamai finansavimas būtų skiriamas, taigi kiekvienas projektas būtų vertinamas pagal jo teigiamas pusės ar neigiamas pusės. Dar vienas dalykas, kad norėčiau grįžti prie ponios Karavalio užduotos, užduoto klausimo. Taip, mes e, jau imamės darbo šioje srityje, tačiau savanoriško principo pagrindu. Ir e, kai buvo suteiktos pirmosios stipendijos, mes iš keletos valstybių narių išgirdome, štai tokį dalyką, kad tie, kurie atvyksta pokalbio pas mus, nes mes kviečiamės pokalbio, galvoja, kad kažkoks finansavimas bus suteiktas. Bet nepamirškite, mes tik tai dalį finansavimo suteikiame, o tam, kad darbas būtų tęsiamas, turi jau būti ir kiti finansavimo šaltiniai, surandami pačioje valstybėje narėje ar privačiame sektorija. Bet mes duodame mes padarome pradžią ir papildome mokslinių tyrimų kišenę, taip sakant. Dar vieną dalyką noriu pasakyti apie mūsų nepriklausomybę. Beje, tai suteikia mums galimybę padėkoti Jums už tą paramą, kurios esame susilaukę praeitįje ir būtent padėkoti už tai, kad Jūs padėjote sustiprinti mūsų savarankiškumą. Ir dabar noriu grįžti prie to, ką sakė ponas Matijas. Iš tiesų, ponės Vikės Freibergos ataskaitoje daugelis rekomendacijų yra susijusios su savarankiškumo funkcijos stiprinimu ir yra pateikta rekomendacijų, paskutinės pasirodys Liepos iki Liepos mėnesio. Anksčiau tiesa buvo to, tam tikrų problemų bet dabar visi mūsų darbai vyksta harmoningai, mes gerai bendradarbiaujame su kitomis institucijomis, su EIT. Aišku, egzistuoja dar struktūrinių problemų, tačiau e, specialioji darbo grupė jas išspręs. Ir dar, ponė pirmininkė, man pasirodė įdomus klausimas apie mokslinio tyrimų kokybę ir inovacijų kokybę. Ir buvo klausima, kas gyvertina tą kokybę. Kai kalbam apie mokslinius tyrimus, tai labai paprasta. Kolegos, kreipiamasi į geriausius pasaulio mokslininkus, kad jie įvertintų, ar atliekamas darbas tikrai yra labai aukštos kokybės. O kalbant apie inovacijų kokybę, Tai šiuo atveju vienintelis vertintojas gali būti visuomenė ir pati rinka. Nes inovacija ką reiškia, kad jeigu yra, pavyzdžiui, inovacijos technologijų srityje, tai kaip vertinti kokybę. Jeigu kokybė gera, tai rinkoje atsiranda atitinkami produktai. Ir jais naudojasi visuomenė. Toks būtų mano atsakymas, kaip vertinti inovacijų kokybę. Na ir gal iš mano pusės aš daugiau nekalbėsiu, suteiksiu žodį kolegoms. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad kai grįžau iš Rumunijos, mačiau, kad ten mokslas ir švietimas yra toks puikus, kad atvykus į Vokietiją galėjau peršokti per kelias klases. Taigi, aš visuomet noriu įnešti indėlį į tas valstybės, kuriuose, kurio, kurios, kur, toje valstybėje, kur aš gimiau. Ir mano laboratorijoje yra 25 žmonės, 18 yra iš užsienio. Daugiausiai iš rytų Europos, taip pat yra iš Italijos, Prancūzijos. Bet čia problema yra ta, kad dauguma tų žmonių į namus nesugrįžta. Ta reikia pasakyti atvirai ir kažką reikia padaryti, kad tos valstybės juos pritrauktų. Uh, Jie dirba vakar, geriausiose vakarų Europos institutuose, mano laboratorijoje, kituose moksliniuose centruose. Ir aš labai nustebau, neseniai Budapešte lankiausi institute. Mano manimų tas institutas yra absoliučiai aukščiausios kokybės, galintis konkuruoti su kitais tarptautiniais institutais. Ten yra patys geriausi mok, neuro, neurologijos mokslininkai. Ir jie gavo finansavimą ir iš mokslinio tyrimų tarybos, iš kitų šaltinių. Uh, Taigi įmanoma sugražinti tuos žmonės, žmonės, kurie mokėsi kitose vakarų Europos valstybėse arba JAV. Ir Vokietijoje taip pat ta pati problema buvo, daug išvyko iš Amer į Ameriką ir sunku juos susigražinti. Ir Vokietija dabar bando raginti mokslininkus teikti paraiškas dėl finansavimo iš EC, ERC. Taigi įmanoma tą padaryti ir kažką reikia daryti, kad tie žmonės, kurie pas mus apmokomi, sugrįžtų. Aš irgi dar norėčiau pridurti. Tie stipendijas gavę mokslininkai dažniausiai yra doktorantūrą apsigynę mokslininkai, kurie gavo e, tas stipendijas, jauni žmonės ir šalia tų skaičių vis, juos reiktų dauginti iš keturių ir penkių ir tuomet įsivaizduosime, kokia galėtų būti gerai apmokytų mokslininkų karta, mokslininkų, kurie gauna finansavimą iš mūsų tarybos. Ir grįšiu dar prie jūsų klausimo. Aš manau, kad esame tikrai gerai vertinami mokslininkų tarpe. Tai yra mūsų stiprioji pusė, pusė. mes e, dirbame mokslininkų labui, dirbame su mokslininkais ir mokslininkai tai vertina ir tikimės taip pat e, sugražinti visuomeniai tai, kas buvo į mūsų tarybą investuota. Ačiū. Ačiū. Vėl daug glaustos ir džiugios informacijos. Ačiū ponios ir ponai, už dalyvavimą. Tikrai pasirodė man labai puikiai idėja atsivesti žmogų, kuris gali parodyti, kai, kokią e, ginaudą gaunama iš sistemos. Tai tikrai puikiai mintis. Ačiū e, ponios, ponai. O dabar mes perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ja. es geht weiter in der Forschung. Und zwar kommen wir jetzt zu Punkt 11, zum Grünbuch Herausforderungen zu Chancen. Taigi kitas darbo tvarkės klausimas, žalioji knyga, iššūkius paversti galimybėmis bendros strateginės ES mokslinio tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas. E, žodis poniai Matijas, mūsų pranešėjai. Prašom, žinoma, jeigu pageidaujate. Ačiū pirmininkė. Na, žinoma, kad noriu pasisakyti. Pasistengsiu trumpai pristatyti klausimą. Turėjo vykti diskusijos, jas, aišku, reikia vertinti kitų diskusijų kontekste, kurios vyko šiandien. Konkrečiai kalba eina apie bendrąją bendros strateginės mokslinio tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimą. Uh, Na ir aš šiandieną norėčiau bendrais bruožais papasakoti apie situaciją, apie tai, kaip rengiu pranešimą. Pranešimą greitai visiems pateiksiu, taigi detaliai dabar apie tai ir nekalbėsiu, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, kad diskusijos yra ypatingai sudėtingos, jeigu norime atsižvelgti į būsimas finansinės perspektyvas ir tai, kad ten reikia numatyti tinkamą finansavimo programą mokslinio tyrimų inovacijų sričiai finansuoti Europoje. Na ir mokslinio tyrimų ir plėtros sritis. Tai yra ta sritis, kuri sukuria europinę pridėtinę vertę. Ir mums dabar iš pat pradžių kyla klausimas, pripaži, pripažindami, kad ta pridėtinė vertė egzistuoja, ką su ją daryti. Ir yra įvairių įmanomų variantų. Aš pabandžiau peržiūrėti žaliosios knygos pasiūlymą ir jį pateikti alternatyvų pasiūlymą. Turime priemonių, finansavimo programų, taip pat nemažai dalyvių ir man atrodo, kad čia labiausiai trūksta to, kad reikia išspręsti problemas, su kuriomis susidurėme ir reikalinga tam bendra mūsų strategija. Ir aš manau, kad tas strategijos permastymas leis uh, pasiekti neblogų rezultatų ir pradėjome diskusijas parlamente ir bandome supaprastinti programas, remiamės septintąją pagrindų programą, ataskaitą apie šios programos įgyvendinimą ir yra nemažai ataskaitų, kuriuose kalbama apie testinumą ir aš manau, kad Europos parlamente laikomasi tos vieningos pozicijos, kurios ir reiktų laikytis. Na ir remiantis komisijos žaliają knygą, matome, kad yra bandoma apjungti tris programas, tris finansavimo priemonės, pagrindų programą, mokslinio tyrimų tarybos finansavimą, inovacijų centro teikiamą finansavimą. Taigi yra tam tikrų programų moksliniams tyrimams, inovacijoms ir reikia paieškoti būdų, kaip būtų galima parengti tą bendrą finansavimo programą. Ir labai svarbu pasitelkti turimus išteklius. Mes negalime vienodai daryti skirtingų dalykų. Ir dėl to kol kas e, ir kilo mums nemažai problemų dėl to, kad viską darėme taip pat. Kalbant apie mokslinių tyrimų, mokslinius tyrimus universitetuose, tai yra ne tas pats, kas e, mažos ar vidutinės įmonės ar didelės korporacijos. Turi būti skirtingos priemonės numatytos ir jos turi būti taikomos taip, kad būtų tenkinami specifiniai poreikiai ir sustiprinama pridėtinė mokslinio tyrimų ir plėtros bei inovacijų vertė. Na ir taip pat norėčiau dar konkrečiau pereiti prie specifinių problemų. Savo pasiūlyme, aišku, diskusijos dar tik prasideda, bet aš savo projekte bandau bendrai apibriežti situaciją ir ypatingą dėmesį skiriu tiems iššūkiams, kurie tenka visuomeniai, konkurencingumas minimas žalioje knygoje ir čia turime nepamiršti kai kurių dalykų. Ypatingai kalbėdami apie mokslinius tyrimus ir pasiekiamus rezultatus toje srityje, ar mes skiriame finansavimą tik tiems uh, kurie ir taip jau yra laikomi aukščiausios kokybės tyrimais? Ar galime pirmiausia palaukti rezultatų? Kas sudaro tą rezultatą, jeigu norime. Ar tai yra rezultatai mokslininkams, ar jo kolegų mokslininkų pripažinimas, kas čia yra svarbiausia, vertinant rezultatus. Taigi mes skirtingus dalykus vertiname vienodai. Taip pat yra dėmesys turi būti skiriamas socialiniai ekonominiai kriziai, kokį poveikį tai daro vėrioms ekonomikoms ir aišku, kad konvergencija ir sanglaudos politikos projektai ES yra pageidautini, tinkamiausi europiniai finansavimo instrumentai, priemonės turi būti atskiriami nuo sanglaudos fondų, gali būti vartojami kartu, bet vis tiek tai yra atskiri skirtingi dalykai. Ir sanglos finansavimas mums yra reikalingas, reikia surasti sąlyčio taškus, bet traktuoti juos atskirai. Prieiga prie finansų, aišku, tai yra labai aktuali problema ir neseniai mes minėjome, kad 50 procentų finansavimo patenka 40, 40 institucijų rankas. Taigi mums reikia suaktyvinti dalyvavimą, ypatingai tose valstybėse narėse regionuose, kurios dalyvauja vangiai. Tai yra ypatingai pasakytina apie naujasias valstybės narės, kitas šalis. Ir vėlgi tas dalyvavimo lygis yra labai nevienodas viskas priklauso ir nuo to, kas aktyviausiai dalyvauja. Reikia atsižvelgti į dalyvių bruožus, charakteristikas. Savo pasiūlyme aš bendrai numatau sistemos pertvarkymą trimis pakopomis. Turime daryti pirmiausia aišku skirtumą tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų socialinės, ekologinės inovacijos yra įmanomos, ne vien tik tai rinkos inovacijos. Ir tas pirmasis lygmuo būtų gebėjimų kūrimas ir infrastruktūros kūrimas. Konkretiems projektams reikalingos konkrečios tikslinės biudžeto uh, lėšos, pažiūrėjau, tokioms programoms kaip Galilėjo ir panašiai, ir tai jau neturėtų patekti į pagrindų programą. Turėtų būti traktuojama atskirai. Informacinės technologijos, moksliniai tyrimai ir plėtra. Investicijų bankas čia turėtų irgi prisidėti prie finansavimo ir reikia pažiūrėti, kaip būtų galima tas lėšas panaudoti, ne vien tik tai stambioms įmonėms jas skirti. Taip pat yra konkrečios gebėjimų kūrimo programos. Marie Curie iniciatyvos, vardo iniciatyvos, stipendijos, paskolos. Taip pat projektai gali būti naudojami ir infrastruktūrai kurti. Antrasis etapas būtų projekto įtvirtinimo etapas. Tuomet būtų panaudojami pagrindų programos finansavimo variantai, reiktų tuomet plėtoti mokslinius tyrimus ir reikalinga sistema, kad vyktų leisinti plėtoti disciplinius mokslinius tyrimus. Ir aišku, mokslinio tyrimų taryba čia suvaidintų labai svarbu vaidmenį. Taigi reikalingi, reikalinga, kad įvairios disciplinos bendradarbiautų tarpusavyje. Aišku, tai reiškia, kad biudžete reikia numatyti daugiau lėšų, reikia sustiprinti kitos pagrindų programos uh, E, biudžetą. Ir finansavimas turi būti susijęs daugiausiai su stipendijų išdavimu. E, Marie Curie e, programa, pavyzdžiui. Čia reikia sustiprinti ir tyriejų mokslininkų mobilumą, reikia pastelti konvergencijos principą, įtraukti daugiau moterų į programas, taip pat pritraukti socialinius įtraukti ir socialinį elementą, kuris dažnai yra paliekamas. Na ir trečiasis e, etapas - inovacijas perkelti į rinką. Čia labai svarbu vaidmenį turėtų suvaidinti smulkios ir vidutinės įmonės, novatoriškos įmonės, kurios, kurių vaidmuo yra labai svarbus. Ir man atrodo, kad nedidelės įmonės vangiai dalyvauja projektuose dėl to, kad neturi priemonių pakankamai tikslams pasiekti. Taigi mes turime numatyti kažkokias tai specialias, specialius variantus toms smulkioms įmonėms tam, kad jie galėtų prisidėti prie projektų. Taigi reikalingi nauji finansavimo instrumentai smulkioms vidinėms įmonėms. Europos investicijų bankas galėtų čia teikti paskolas, įvairias paskolos, paskolas smulkioms vidutinėms įmonėms, bet jos būtų konkrečiai tikslinės paskolos e, MVI, nes jos e, sudaro tikrai didelį Europos pramonės procentą. Taigi labai svarbu jas įtraukti. Nes kol kas, kaip žinome, mums nepavyko leisti joms suvaidinti svarbų vaidmenį šiuose procesuose, nepaisant atitinkamų finansavimo sistemų, kurias numatėme. Uh, Na, inovacijos ne visuomet išplaukia iš mokslinių tyrimų ir moksliniai tyrimai nebūtinai reiškia, kad e, bus e, rinkoje pritaikytos atitinkamos inovacijos. Ir vienas didesnių Europos mokslinio tyrimų erdvės privalumų yra tai, kad e, reikia įsisamoninti, kad egzistuoja tos viešos bendros gerovės elementas. Na ir aš savo pranešime siūlau struktūrą ir norėčiau, kad kolegos, su kolegomis aptarti tą struktūrą, išklausyti jų komentarų. Aišku, dar reiks nuveikti daug darbų, galtinai parengti pasiūlymą, Aš tikiuosi, kad tai bus bendras mūsų visų parlamente patvirtintas pasiūlymas. Ir daug kartų parlamentas jau patvirtino savo poziciją šioje srityje. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti, kad pas mus atvyko pats generalinis direktorius, ponas Smits, tai tikrai <laughs> nedažnai nutinka. Ačiū, kad jūs šiam klausimui skirite tokį ypatingą dėmesį ir kiekvieną kartą, kai jis nagrinėjimas, čia dalyvaujate. Pone Eiler, ponas Eiler, prašom. Ačiū. Pirmiausia, noriu net ne taip formaliai padėkoti pranešėjai, bet nuoširdžiai jai padėkoti. Tikrai tema yra labai plati ir tikrai reigiami nemaži ideologiniai skirtumai tarp mūsų, manęs ir pranešėjos bent jau, tačiau mes puikiai dirbame ir puikus yra rengiamas pranešimo projektas. Norėčiau šį beitą papildyti. Žaliosios, žalioji knyga siunčia signalą. Kokį? Ji paskelbta vykstant dėryboms dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Iš principo tai rodo, kokiais argumentais gali vadovautis žalioji knyga ir galime kartoti tiek komisijai, tiek tarybai. Susitarėme, jog žaliojoje knygoje e, turi būti uh, pabrėžta, jog mes siekiame padvigubinti finansavimą mokslinio tyrimų pagrindų programai. Kitas svarbus pasiekimas yra tai, kad žaliojo knygoje pabrėžiame, kad prieš pereinant prie kitos mokslinės, mokslinio tyrimų pagrindų programos uh, turime susitarti dėl supaprastinimo ir tuomet kalbėti apie naują mokslinio tyrimų programos formą. Trečia, manyčiau, kad svarbu, kalbant apie mažas vidutinės įmonės, galų gale prabilti apie tam tikrus tabų susijusias su šia sritimi. Aš abejoju, ar dabartinis MV apibrėžimas, kuris yra labai bendras, ir pagristas statistika atsižvelgia į sektorinius skirtumus ir pritaikant programą praktikoje aiškiai matysime, kad MVI įtraukti mums nesiseka, nes dažnai MVI mūsų supratimu turi būti labai maža įmonė, ir norime, kad tai būtų bent jau vidutinio dydžio įmonė, kuri yra labai novatoriška, tačiau apibrieštis dažnai neleidžia net ir labai novatoriškoms įmonėms e, patekti į MVI sritį. Na, e, kita tema tai yra rizikos pasidalymas. Parlamentas palaikė tokį eksperimentinį pasiūlymą, tačiau aišku, kad kalbant apie rizikos pasidalymą, negalime apsiriboti tik tai subsidijomis didžiosioms įmonėms Europoje, tačiau kad būtų šis principas plačiau taikomas, kad būtų tarpininkaujama mm, ir nacionaliniu lygmeniu, jog būtų būtų naudinga ši priemonė ir vidutinėms įmonėms. Reiktų išskirti, kokios paramos reikia pramoniai ir MVI. Paskutinė pastaba mano pasisakymė. Kaip ir komisija, taip ir mes laikomės to pačio siekio. Tačiau kol kas viskas yra pagrista komisijos šaliaja knyga. Žinome, jog komisijoje egzistuoja daug toliau einančių vidinių pasvarstymų. Keletas didžiausių siekių čia būtų inovacijos. Manau, mes esame pri, pasirengę pritarti ketinimams kelti šį klausimą, tačiau reikia aiškiai apibriežti, kasgi yra tos inovacijos nes tikrai nesame pasirengę, e, pavyzdžiui, RC rėmose pasirinkti kažkokį mokslinį tyrimą ir tvirtinti, jog jis yra tobulas ir labai geras. Ne. E, e, reiktų, jog būtų vadovavimas tam tikrais bendrais principais. Manyčiau, kad reiktų perinant prie FP8 tikrai rimtos evoliucijos. Tačiau kai ko tikrai negalime palaikyti, jeigu būtų, kilta, e, būtų keliama abejonių dėl bendrųjų tyrimų. Ir parlamentas tikrai pasipriešins, jeigu tokio pobūdžio moksliniai tyrimai bus kvestionuojami ir jeigu bus abejojama dėl bendradarbiavimo programų. Manyčiau, kad dabartinėje situacijoje turime gerą pranešimo projektą. Jis padės sustruktūriuoti dialogą taip, kaip reikia, atsižvelgiant į biudžetinius procesus rugsėjį mes parengsime e, tikrai stiprų signalą siunčiantį dokumentą. Dar norėčiau pasakyti, jog būtina siekti parlamento konsensuso. Mes septintojoje FP pasirodėme pakankamai prastai, vėlai įsitraukėme į procesus ir čia reikia keisti situaciją. Ir su šia žalėje knyga, manau, mes tą ir darysime. Kartu su kolegomis iš socialistų frakcijos įveigėme tokį naują terminą, būtent kelias į tobulybę. Tai yra būtent siekis pastatyti valstybės į tą kelią. Taigi čia Pirmiausia, mes pabrėžėme, jog norime siekti aukščiausių standartų, tuo pat metu ieškodami būdų, finansų, galimybių į paskatinti šiuo keliu keliauti ir nu, daugiau valstybių narių. Tačiau aukščiausia kokybė yra tas neginčiatinas siekis. Tas pasiektas kompromisas yra svarbus dėl to, kad turime naujosiuose valstybėse narėse skatinti aukštos kokybės mokslinis tyrimas, tačiau tai nėra kažkokia pamaina sanglaudos programai. Pagrindiniu siekiu lieka aukščiausios kokybės mokslas. Tikrai negali būti, kad e, bet kokios programos Europoje taptų sanglaudos programos formomis. Tikrai ne. Moksliniuose tyrimuose tai jau E, jokių būdų. Mes čia turime e, konkuruoti su Azija, JAV ir turime laimėti šią konkurencinę kovą. Žinoma, mes galime pranešimu pasinaudoti, padaryti keletą pasiūlymų ir kartu parodyti, ko mes tikimės iš inovacijų, iš mokslinio tyrimų Europoje. Uh, Būtent pirmiausia, kad FP8 būtų skiriama daug daugiau lėšų. Ačiū. Dabar ponia Ford. Ačiū. Aš tikrai noriu padėkoti už visą tą atliktą darbą, nes jūs ir pati pademonstravote inovaciją ir atlikote didžiulį tyriamąjį darbą. Turiu keletą trumpų pastabų ir norėčiau sureaguoti tai, kas buvo jau pasakyta. Esu vis tik tai nepaprastai nusivylusi, kad visas tas darbas, kurį mes atlikome, kaip ponia Kavalijos rengė pranešimą dėl supaprastinimo ir kuriam buvo taip e, pritarta plačiai parlamente, vis tik tai nedavė norimo rezultato. Todėl tikiuosi, kad dabar atliekamas darbas duos rezultatą ir komisija atsižvelgs į tai, ką mes sakome savo pranešime. Nes tikrai dėl ponios Kavalio pranešimo buvo priimtas vienbalsis sprendimas, tiesiog keturi ar penki kolegos netą nuspaudė mygtuką. Nes mes turime užtikrinti, kad pinigai pasiektų mokslininkus, kurie dirba laboratorijose, o nebūtų švaistomi įvairių formų ir pro, pildymui ir procedūrų atlikimui. Keletas minčių. Be to mes apie tai esame kalbėję. Pirmiausia, turime numatę tikslą. Ir tiesą pasakius, pinigų didinimas nėra pats tikslas. Tikslas tas turi būti, kas skatinti mūsų ūkių augimą, skatinti konkurencingumą mūsų ūkių ir padėti dabar susidoroti su iššūkiais, kurie gali tapti rimta problema ateities kartoms. Todėl mūsų tikslas yra štai šie trys elementai, o ne finansavimo didinimas kaip po toks. Esu kalbėjusi su mokslininkais ir jie sakė, kad bendras darbas tik tai gali duoti uh, naudos ir turima galvoje bendradarbiavimą ne tarp, ne tarp mokslininkų, o bendradarbiavimą su pramonės atitinkamų sektorių, su visais veikėjais. Tik, jie, gal, tik toks platus bendradarbiavimas gali užtikrinti reikiamą tyrimams lėšų kiekį. Mes kalbame apie MVI, mažas ir vidutinės įmonės. Taip, svarbu jas įtraukti. Tačiau nepamirškime, kad Mes galime gana tokiu būdu lengvai atgrasinti stambų į verslą. O stambusis verslas gali ir nori prisidėti prie mokslinio tyrimų. Ir dar vienas dalykas. Po kalbantis su MVI išryškėjo, kad jos galėtų ir norėtų dirbti su stambiomis įmonėmis ir atlikti savo vaidmenį. Tai irgi svarbu. Dabar ta aukščiausia kokybė. Labai jautrai jūs kalbate apie aukščiausią kokybę, bet tai yra vienas bendras ratas - inovacijos technologijos ir aukščiausia kokybė nuo vieno prie kito. Taip, visi turime siekti aukščiausios kokybės, yra daug jaunų, yra daug naujų žmonių yra geriau ar mažiau išsivyščiusių regionų, bet visi siekiame tos kokybės. Tačiau man atrodo, kad šiame kontekste labai svarbu išskirti tą santyki su sanglaudos ir struktūriniais fondais. Šiuo metu geriau gyvenančios šalis gerai pasinaudojo sanglaudos ir struktūriniais fondais. Dabar atėjo kitų eilė, bet sanglaudas fondai, struktūriniai fondai išlaiko savo vaidmenį ir aš manau, juos reikia panaudoti ir aukščiausios kokybės tikslui pasiekti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtina derinti fondų darbą galima gal kalbėti apie, pavyzdžiui, paskolas, paskolas lengvatinėmis sąlygomis ar kitas, visą tai reikia skatinti. Na, aš kažkiek šokinėjau nuo vieno prie kito dalyko, bet dar noriu pasakyti, kad tikrai suprantu, ką jūs norite pasakyti, kai kalbate apie jaunų mokslininkų potencialą. Bet nereikia pamiršti, kad ir um, seniai dirbantis mokslą gali dirbti pakankamai ilgai. Nereikia atgrasinti nei vienų, nei kitų, nes gali būti taip, kad pasiekus tam tikrą amžiaus slengsti, amžiaus ribą, mokslininkas gali pasijusti nebereikalingu. Ir e, staiga pamatyti, kad jo pasiūlymai nėra rimtai svarstomi. 25 pranešimo punktas. Teisingai kalbama ten apie keitimas informacija ir konkurencija toj pačioj sąjungai. 22 punkte kalbama apie konkurencingumą ir sąsąją su konkurencingumu, 27 apie projektus, kurie turi būti vykdomi pagal principą iš apačios į viršų ir 28 punktas, kuriame kalbama apie tarptautinį bendradarbiavimą. Visi šie a, punktai tinkamai suformuluoti ir geros mintys juose išdėstytos, nes tarptautinis bendradarbiavimas nebejotinai gali prisidėti prie aukščiausios kokybės sukūrimo. Bet turėsiu ir pasiūlymų dėl, pa, pasiūlymų dėl pakeitimų. Sakyčiau, kad reiktų keisti 15 punktą, nes iš tiesų mes turėtume galvoti apie profesionalius mokslinius tyrimus, apie karjerą toje srityje, bet labai sudėtingai suvokiu tą, ką jūs čia sakote savo pranešime. Ką jūs norite pasakyti? Pastebėkite, visi mokslininkai tikrai yra gundomi išvykti iš Europos, nes jie kviečiami į Junktinės valstijas, į Kiniją ir yra visai skatinami. Todėl mes turėtume panalizuoti tą procesą ir pasižiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti mūsų mokslininkams jų pageidaujamo lankstumo ar darbo sąlygų. Ir tai nėra vien tik tai um, nes išvykimas ne visuomet būtinai skatinam, e, skatina prastos darbo sąlygos. Yra ir kitų tikriausiai veiksnių, kuriuos reikėtų panalizuoti. Ačiū. Pane Madurel. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Maties, padėkoti už atliktą darbą ir paaiškinimus norėčiau išsakyti keletą minčių, pridurti šalia to, kas jau buvo pasakyta. Iš principo pritariu tam, kas jau buvo pasakyta ir norėčiau atkreipti dėmesį į finansavimą, kuriant naują bendrą strateginę programą. Finansavimo programą turim, turime apsispręsti, kaip būtų galima atkurti ekonomiką ir taip pat išsaugoti socialinį modelį. Jeigu norime tą padaryti, finansavimą turime didinti moksliniams tyrimams ir taip pat ieškoti šviežių lėšų. Aš nesakau, kad reikia mėtyti lėšas iš vienos kategorijos į kitą. Turime numatyti tikslinės lėšas biudžete tokiai politikai. Tik tokiu būdu galėsime pradėti kalbėtis apie naująją pagrindų programą, derinant ją su kitomis institucinėmis ES programomis. Pone Maties, ponas Edel apie tai kalbėjo ir dauguma visos frakcijos faktiškai šiame komitete tam pritarė. Taip pat norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl tos struktūros, kurios tikimės naujojoje pagrindų programoje. Aš manau, kad reikalinga tokia pagrindų programa, kurios struktūra būtų atviresnė, daug, daugia disciplininė, platesnė struktūra turi būti pritaikoma, pagal kurią daugiau turi būti generuojami pasiūlymai iš apačios iš pačių mokslininkų pusės, kurie turėtų pasiūlyti konkrečius klausimus. Aš manau, kad turėtumėme peržiūrėti ir paraginti smulkaus verslo dalyvavimą. Ir turėtų būti išsaugomos ankstesnės programos išlygos. Tai yra labai svarbus klausimas, dėja jis dar nėra išspręstas ir dar daug ką reiks nuveikti, testuojant ir išbandant naujas idėjas. Kaip ir kiti, aš taipogi manau, kad reikalinga tokia struktūra, kuri taptų paskata rizikos kapitalui, reikalingos paskatos tarp valstybiniam rizikos kapitalui ir kad papildomos lėšos būtų numatytos iš Europos fonduose. Turime reikalauti toliau supaprastinti visą pagrindų programą, remiantis skaidrumo principų, reikalinga numatyti šiek tiek bendrų taisyklių ir kur kas paprastesnės ir lankstesnės turi būti numatytos procedūros. Na, o dėl konkrečių bendradarbiavimo programų turime jas stiprinti. Tačiau taip pat dėmesio reikia skirti ir baziniams moksliniams tyrimams. Aš manau, kad gali vykti moksliniai tyrimai be iš anksto numatytų konkrečių temų Europos mokslinio tyrimų tarybos atstovai irgi teigia, kad reikia išsaugoti, iš, išlaikyti aukščiausią kokybę, tačiau reikia, kad iš, mokslininkai iš visų ES valstybė narių gautų finansavimą iš tarybos, nes priešingų atveju kyla pavojus, kad kai kurios mokslininkų bendruomenės atsidurs nepalankiai tokioje situacijoje. Dėl mobilumo turime ieškoti būdų, kaip būtų galima pagerinti mobilumo veiklą, ypatingai pramonės lygmenių. Reikalinga atitinkama infrastruktūra ir iš struktūrinių fondų turėtų būti finansuojami nauji infrastruktūros projektai. Taip pat turi būti užtikrinamas užtikrinama atvira prieiga prie infrastruktūros visai mokslininkų bendruomeniai ir pramonės atstovams. Tai reiškia, kad turi būti skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas. Na ir pabaigai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kita pagrindų programa turėtų būti susijusi ir su mokslu bei inovacijų socialiniu matmeniu. Apie tai kalbame reguliariai ir tas socialinis elementas turi tapti tokiu horizontaliu klausimu. Tiek pirmininkė. Mich, Ačiū, ponia Karvalio dabar. Ačiū. Uh, thank you. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, Norėčiau pasisakymą pradėti nuo padėkos ir sveikinimų poni Matėjais už puikų darbą, daug es, esminių minčių pasakė kolegos, pritariu mm, min, išsakytoms mintims, aš norėčiau paliesti tris aspektus. Mane labai sudomina ta pristatyta struktūra, tie trys sluoksniai, kurios siūlo E, pranešėja, EIT, tai, mano nuomonė, turėtų būti ne pirmajame, bet antrajame sluoksnėje. Taip pat sveikinu e, ketinimus ir siekius padvigubinti finansavimą. Čia gal reiktų įvesti naują koncepciją, kuri buvo įvesta ir sūrė pranešime. Tai buvo padaryta per kompromisinius pakeitimus, tikiuosi, kad jie buvo patvirtinti, būtent reikalauti stipresnio valdymo mokslinio tyrimų srityje mm, europinių lygmenių. Na, mes turime stipresnį ekonominį valdymą, reiktų pasinaudoti šio modeliu ir pagalvoti, ar nebūtų galima jį perkelti į mokslinio tyrimų finansavimą. Uh, Kartkartėmis reikia Europos įsikišimo, e, užtikrinant, jog valstybės atlieka, e, prisima savo dalį finansuojant mokslinius tyrimus ir kad yra pakankamai įtraukiami, įtraukiamas ir privatus sektorius. Daug buvo pasakyta apie struktūrinių fondų naudojimą moksliniams tyriams, tyrimams, infrastruktūrų, vystimui, tačiau aišku, čia daug kas priklauso nuo valstybių narių prioritetų. Todėl situaciją galėtų pakeisti mokslinio tyrimų valdymas Europoje. Mes galime apie tai drąsiau kalbėti, kadangi ši naujovė jau atsirado surė pranešime. Sveikinu siekia išlaikyti bendradarbiavimo programas kaip FP esmė Aišku, daug kas liko nepasakyta, nes e, pranešimo apimtis yra ribota. Gerai, kad e, yra priminama, jog supaprastinimo rekomendacijos dar ne iki galo įgyvendintos. Savo pakeitimais turime įrodyti, kad supaprastinimo reikalavimai turi atsižvelgti į institutų skirtumus skirtingą situaciją ir taip pat pritariu kolegų išsakytoms mintims. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kolegijai Matijas už labai ambicingą pirmą pranešimo projektą. Iš ties e, daug kas man artima šiame pranešime, ypač dalis susijusi su inovacijomis, siekiu sukurti inovacijų sąjungą. Daug e, komisijos idėjų yra perimama. Ypač mane džiugina vieno langelio principas, kuris turi supaprastinti prieigą prie programų. Taip pat pritariu kolegoms, kad supaprastinimas ir defragmentacija yra esminiai dalykai busimojoje mm, mokslinio tyrimų pagrindų programoje. Viskas turi funkcionuoti aiškiau ir paprasčiau. E, vieno langelio principas e, yra perimtas, tai džiaugiuosi dėl to. Taip pat džiaugiuosi kad suvokiama, jog inovacijos ne visuomet turi būti e, technologijos, tačiau gali būti inovacijų ir socialinėje bei kitose gyvenimo srityse. Taip pat dedamos, e, e, ypating, dedamos ypatingos pastangos suderinti inovacijų politiką, mokslinius tyrimus ir struktūrinių fondų panaudojimą. Taip pat džiaugiuosi, kad orientuojamasi į rezultatus ir e, ypač į visuomeniai aktualių klausimų sprendimą. Taip pat džiaugiuosi, kad komisija jau atsižvelgia į mūsų anksčiau teiktus pasiūlymus dėl piliečių įtraukimo. Negalime dirbti e, tuščiai, būtent jeigu mūsų pastangų neperima rinka ir piliečiai iš jų negauna naudos. Tai reiškia, kad mes dirbame nesėkmingai, nes inovacijos yra tai, kas turi atsirasti rinkoje ir iš ko, tai, iš ko naudos turi gauti vartotojai. Taip pat pritariu ambicijoms padvigubinti programos biudžetą, to reikia, tačiau iškart pridursiu, galime to siekti, tačiau kiekvienas žino, jog šiais sunkiais laikais viltis e, e, dažniausiai lieka tuščios, kai kalbame apie biudžeto padvigubinimą. Tačiau šiaip ar taip aš palaikau mintį, jog moksliniams tyrimams ir inovacijoms reikia skirti daugiau pinigų. Tačiau ką darysime, jeigu negausime prašomų pinigų, taigi reiks rinktis prioritetus, būtent ką remsime ir ko neremsime. Apie tai, manau, reikės ateityje diskutuoti ir tikiuosi, kad pranešėja čia galės tarti keletą žodžių. Taigi, iš kur turi ateiti pinigai, ar įmanoma suformuoti norimą biudžetą? Jeigu pavyks atsakyti šios klausimus, manau, situacija taps daug aiškesnė. Taip pat man įdomu, kad pranešėja kalba apie požiūrį, grįsta pasitikėjimu, taip pat reikia e, išdrysti ir rizikuoti, reikia skatinti smalsumą ir suvokti, kad be rizikos nieko nepasieksime. Taip pat reikia rasti balansą tarp projektų kylančių iš e, apačios ir nuleidžiamų iš viršaus. Taip pat akivaizdu, kad mažoms vidutinėms įmonėms reikia skirti didesnį dėmesį, pradėti, padėti pradėti joms savo veiklą. Akivaizdu, kad MVI mm, taip pat yra ne vienodos ir jų situacija unikali. Ypač sudėtinga yra MVI situacija mm, novatoriškose įmonėse. Ypač sunku joms pradėti savo veiklą. Na, dar liko man keletas klausimų ir tikiuosi, kad juos pranešėja atsakys. Taip pat pažymėsiu, jog prašėme komisijos, jog prašėme skirti daugiau lėšų e, rizikos pasidalymo instrumentui nuo 1 milijardo iki 5 milijardo padidinti, prašome. Akivaizdu, kad rizikos kapitalui norime skirti daugiau dėmesio. Kokia yra pranešėjos pozicija? Nes iš principo mes turėsime mokslinius tyrimus ir turėsime inovacijas, tačiau akivaizdu, kad tai ne visuomet yra e, tapatus dalykai, nors tarpusavė ir susiję. Aš nekantraudama laukiu būsimų diskusijų ir pabrėšiu, kad inovacijoms reikia kitokios politikos nei moksliniams tyrimams, tačiau šios politikos turi būti tarpusavę susijusias. Ačiū. Ponas Iller dar kartą. Ačiū, noriu pridurti vienintelį sakinį ir manau, kad šiandien jį būtinai reikia pasakyti. Žaliojoje knygoje buvo pažymima, kad didieji projektai iš mokslinio tyrimų programos turi būti išimti Tačiau mes patyrėme vieną pralaimėjimą po kito septintojo mokslinio tyrimo programoje ir galų gale sutikome nusileisti, nes žinojome, kad e, jų finansavimas iš mokslinio tyrimų programos eigoje bus beveik neįmanomas. Todėl reikia atskirti didžiuosius projektus, kaip Galilėjo, nuo pačios mokslinio tyrimų pagrindų programos, nes kitu atveju bus neįmanoma sukurti programą, e, kuri galėjo, pavyzdžiui, turi skirti milžiniškas lėšas ir apskritai riboja pačios programos veikimą. Ir parlamentas tam priešinosi, ir tik paskutinę trialogo naktį nusileidome, nes nenorėjome sužlugdyti viso projekto. Tačiau viena aišku, ar yra du variantai. Arba šie projektai nebeegzistuos, arba jie turės savo atskirą biudžetinį eilutę, nes iš mokslinio tyrių pagrindų programos jų finansuoti neįmanoma. Dabar žodis generaliniam direktoriui, kuris taip kantriai išklausė visus pasisakymus. Prašom, ponė Smits. Labai malonu, ponė Royal. Labadiena, pirmiausia. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Matijas už tikrai puikiai parengtą pranešimo projektą, jisai labai iškus ir teisingas, bet to jame remiamasi ir audito ataskaita, kurioje įvertintas septintosios programos veikimas ir inovacijų sąjunga ir, aišku, ponas Vanisol irgi yra nemažai padirbėjęs. Ypač malonu, kad jūs pažymėte mažų ir vidutinių įmonių svarbą, daug dėmesio skiriate aukščiausios kokybės pasiekimų klausimui, jis labai svarbus mokslinio tyrimų srityje ir labai taikliai apibūdinote keletą svarbiausių dalykų. Dėl struktūros, dėl tų trijų ramščių Jūs matote, kad žaliojo knygoje mes kiek kitokią struktūrą esame numatę, bet aš manau, bet kuri struktūra yra viena kitos verta. Tik tai norėčiau gal perspėti, jūs pirmąjį ramstį vadinate pajėgumų kūrimu, bet paprastai pajėgumai tai yra jau struktūrinių ir sanglaudos fondų finansavimo sritis, todėl atsargiai vartokite terminologiją, nes gal reikia kalbėti apie strateginį mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros pagrindą šiuo atveju, jo sukūrimą. Reiktų peržiūrėti gal tuos pavadinimus, kad užtikrintume tokiu būdu ir papildomumą įvairių priemonių, kurios dabar taikomos ES, nepamirštant subsidiarumo principo. Žaliojo knygoje komisija labai daug dėmesio skiria tiem trim ramšiam. Vienas yra pag, e, mokslinio pagrindo stiprinimui, kitas um, ramstas tai yra problemų sprendimas, ar tai būtų klimato kaitos srityje, ar naujų finansavimo šaltinių š, srityje, o būtent trečiasis ramstis yra konkurencingumas ir jau ten kalbame apie MVI ir kitas, kitus susijusius subjektus. Dabar dėl CIP integravimo. Man pasirodė jūsų formuluotė gana dviprasmiška. Ir reikėtų gal pagalvoti, jeigu jūs pasižiūrėsite ankstesnius parlamento pranešimus, tai pamatysite, kad CIP nebuvo siejamas su inovacijomis dėl keletos priežasčių, nes reikalinga užtikrinti integracinį momentą. Ir manyčiau, kad CIP reiktų mintį dėl CIP peržiūrėti, nes pagrindinis dalykas, kaip teisingai pastebėjo pona Merker, yra užtikrinti, kad mokslinio tyrimo rezultat, mokslinis tyrimas virsta praktiniais dalykais um, rinkoje. Na, dėl biudžeto nieko nekomentuosiu, bet man tikrai buvo itin smagu girdėti, kad jūs siūlote padvigubinti biudžetą. Ir dar keletas pastabų dėl atskirų parlamento narių išdėstytų minčių ir pirmiausiai dėl um, struktūrinių fondų, sanglaudos fondų į santykio su strateginiais mokslinio tyrimo dalykais. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tie stambus projektai tokie kaip ITER, Galileo ir kiti yra finansuojami iš atskira biudžeto eilute ir neįtraukti į strateginių pagrindų finansavimo programą. Todėl situacija yra kiek kitokia. Pone Ford paminėjo kai kurios dalykus, kurie, na, šiek tiek man buvo nemalonus, tai, kad e, komisija nesureagavo į kavalio pranešimą, ne, bet mes tikrai uh, ėmėmės gana rimtų dalykų, tai yra klyringo rūmai, tai yra vienodos išmokos ir taip toliau, bet jūs esate teisi dėl to, kad stamb, iš esmės situacija kai kuriais atvejais nepasikeitė, bet jinai iš esmės gali keistis tada, kada yra sukuriamas tokiam pasikeitimui pagrindas. Ir turiu pasakyti, kad mes tikrai siekiame, pavyzdžiui, su paprastinimu ir manome tą darbą, tame darbe pasistumėti per dabartinį programavimo laikotarpį, bet tikrai dar reikės nemažai nuveikti po 13 metų, kai bus sukurtas bendras strateginis pagrindas. Jūs taip pat pažymėjote, kad bendradarbiavimo aspektas yra labai svarbus dalykas ir bendradarbiavimu turi remtis strateginis e, planas ateityje. Taip, nes bendradarbiavimas susiję skirtingus mokslo bendruomenės partnerius ir pramonės partnerius. Toliau, požiūrį, principas iš apačios į viršų. Taip, neabejotinai reikia tokiu principu vadovautis, bet jis neturi būti visa apimantis absoliučiai, nes <clears throat> moksliniuose tyrimuose iš apačios į viršų principas svarbus, bet negalima jos absoliutinti. Dar viena mintis buvo daugia profiliškumas, tarpdiscipliniškumas. Bet reikia pirmiausia nutarti, kokie kryptimi einame. Jūs taip pat vėlgi išskyrėte MBI vaidmenį. Taip, 15 procentų tikslą esame dabar iškėlę ir mes turime viską padaryti, kad užtikrintumėm, jog šis tikslas būtų pasiektas ir Aš manau, kad e, per kitą finansinę perspektyvą dar daugiau mažų ir vidutinių įmonių galės gauti finansavimą, nes mes tokį tikslą įsikėlėme. Pone Kavalio, jūs labai įdomią mintį iškėlėte dėl mokslinio tyrimų finansavimo ir dėl to, ko turi padaryti pačios valstybės narės. Manau, kad jūs teisi. Mes dar nelabai e, gerai esame apsvarstę šias rytis, bet reikia pagalvoti, ką turėtų valstybės narės padaryti. O pirmiausia, jos turėtų vykdyti prisimtus įsipareigojimus klausimus ir mes tikrai esame pasirengę tolesniai šio klaus, tolesniam šio klausimo svarstymui. Ir galiausiai, ponios Maky, dar viena mintis - vieno langelio sistema, kuri leistų stebėti, kaip rutuliojasi iniciatyvos ir mes beje vieno langelio sistemą ketiname įdėkti. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, kai kalbame apie žalėją knygą, tai turiu pasakyti, kad praėjusią savaitę mes jau baigiame konsultavimosi procesą, gavome šimtus tūkstančių laiškų, yra daugelis universitetų, kurie vykdo įvairius strateginius projektus, yra įvairūs dalykai ir žmonės neabejotinai pageidauja, kad mokslinio tyrimų ir visas šitas darbas būtų žvelgiamas ir uh, tvarkomas atsižvelgiant į strategiją Europa 2020. Taip pat mes matome, kad dauguma, kurie dalyvavo konsultacijose, turi labai, uh, labai um, domisi, kaip spręsti problemas. Birželio 10 dieną mes, rengiam, mes organizuojame didžiulį renginį uh, čia Briuselėje ir beje visi pasisakė, e, esate kviečiami sudalyvauti, nes tame renginyje bus pristatyti konsultacijų rezultatai. Labai tikrai nekantriai laukiame tolesnio jūsų darbo, kai bus parengtas galutinis pranešimo projektas, jūs įtvirtinsite rugsėjį ir mes paskiau iš savo pusės ketiname parengti dokumentus, kuriuos pristatysime tarybai lapkričio 13 dieną. Taigi rugsėjį, aš manau, mes galėsime dar padirbėti, nes dabar dar tik tai pradėjome parengiamą į strateginio plano etapą, bet manau, kad turėsime dėl ko pasikonsultuoti rugsėjį ir paskiau toliau dirbti iki lapkričio mėnesio. Ačiū. Ačiū. Paskutinis sakinys tikrai buvo pats maloniausias, nes tai liūdija, kad jūs e, į mus rimtai žiūrite. Pone Matijas dar turi pusantros minutės daugiausia, nes e, e, baigėsi mūsų darbo laikas. Taigi prašom. E Žinoma, pirmininkė, ačiū. Norėčiau padėkoti už papildomą mums skirtą laiką. Negalėsiu atsakyti visus klausimus ir pastabas, bet aš tik tai norėčiau padėkoti už visas pastabas ir pasiūlymus. Taip pat esu dėkinga už išsakytą bendradarbiavimo dvasę. Tai yra vienas pagrindinių mano darbo bruožų, rengiant šį pranešimą kartu su kitų komitetų kolegomis, kitų frakcijų kolegomis. Norėčiau padėkoti e, komisijos atstovui. Deja, laiko turime nelabai daug. Tikiuosi, parengsiu bendrą pasiūlymą, nors suprantu, kad yra daug teksto dalių, kurias reiks išbraukti. Pirminis tekstas buvo tris kartus ilgesnis, po to aš jį trumpinau. Ir ypatingai dėl supaprastinimo, kitų dalykų, kurie buvo paminėti, aš manau, kad e, aš dar tam tikrų elementų integruosiu papildomai. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki birželio 15 ir posėdį baigiame.